Okay, colleagues. Can I bring the meeting to order? The next item on the agenda is the chairman's announcements. Kolegos, paprašau visus susėsti. Pirmin, pirmas darbo atverkės punktas yra pirmininko pranešimai. Pirmininko pranešimų nėra, tai įveikėme šį punktą. O dabar balsuosime ir bus pirma, balsuosime dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuris pakeičia reglamentą 448 3, kad būtų pasiekta 2020 metų tikslų sumažinti naujų lengvųjų komersinių transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį keleivinių automobilių išmetamą CO2 kiekį. Prašau pasitikrinti, ar turite visi balsavimo korteles. Okay, get your cards in and... Tai visi korteles jau turite.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 Prašyčiau paspausti bet kokį mygtuką, nes tik tai bandome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Su kvota viskas gerai, taigi galėsime dabar jau balsuoti iš tikrųjų. Pone Lichtenbergė, taip, e, paprastai e, didžiosios frakcijos bando tai. Taip. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 56 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. 52, 53, 54, 34, 35, 36. Visi kartu. Blokas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 9 ir 70, 10 ir 70 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 74. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 76. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 77. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 11 ir 4 kartu, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 79 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 12 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas kas už, prieš, susilaiko priimta. Septynioliktas ir penktas kartu kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuonioliktas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19. Kas už? Kas už 19, kas prieš? Susilaiko priimta. 20. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Šimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 38. Kas už? Kas prieš? susilaiko, pasitikrinkime dėl 38 pakeitimo. Ar visi balsavote? EPP yra vienu per daug. Ar visi balsavote? 14 už 28 prieš. Atmesta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta ir galutinis balsavimas. Prašom balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote vėl EPP vienu per daug? Gerai, balsuoti baigėme. 37 už 5 prieš susilaikiusių nebuvo priimta. Dabar balsuosime dėl furgonų. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trisdešimt trečias pakeitimas kas už, prieš susilaiko, atmesta. 34 ir 21 kartu kas už, prieš susilaiko. Prašyčiau pasitikrinti elektroniškai dėl 34 ir 21. S&D is no one too many saved. Dabar socialistų vienu per daug. 24 už 17 prieš vienas atsilaikė priimta. Trisdešimt septintas už, prieš susilaiko priimta. Trisdešimt aštuntas kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime, atrodo, kad atmesta, bet geriau elektroniškai. Dabar EPP vienu per daug. Atmesta 21-21. Gerai, kad stebiu tas dvi frakcijas. 36 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime 36 elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 21, 21. Keturiasdešimtas kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime keturiasdešimtą. Everybody voted. Vote is closed. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme, priimta 24 už 18 prieš 30 ne. Kadangi 40 buvo patvirtintas, tai yra pranešė žodinis pakeitimas. Aš jį perskaitysiu. Sumažinti savitasias išlakų um, vertės pagal daugiklį, kuris nustatytas pirmoje pasraipoje ir tai bus 2,5 gramo CO2 kilometrui per metus kiekvienam gamintojui. Nuoširdžiai tikiuosi, kad visi kiti išskyrus mane supranta, ką tai reiškia. Pranešė, ar norite iš e, trumpai paaiškinti pranešėją, prašom. Taip, ačiū pirmininkė. pa, pirmas, tas pakeitimas dėl ypatingų kreditų buvo patvirtintas ir dabar norint išlaikyti nuoseklumą, uh, dėl automobilių, kad būtų su automobilių dokumentu išlaikomas nuseklumas tie 2,5 gramo, tai ir čia šioje nuomonėje dėl lengvųjų komersinių transporto priemonių furgonų irgi tas pats būtų um, reikalinga padaryti, kad būtų nuoseklumas išlaikytas su ankstesnė nuomonė, būtent tie 2,5 gramo ir čia turėtų būti. Aišku, tai čia kaip ir papildymas dėl 40 pakeitimo. Tai yra priedas prie 40 pakeitimo. Taip? Kas už? Atsiprašau, tiesa, dar ar yra prieštaraujančių? Matiju. Aš tik norėčiau pasakyti, kad, man atrodo, reikėtų balsuoti, bet EPP siūlo balsuoti už. Supratau, tiesiog aš noriu paklausti, ar yra prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui? Ne. Tai gerai, prašom balsuoti dėl šio žodinio pakeitimo, kuris papildytų 40 pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. EPP, e one too many. EPP vėl vienu per daug. Thank you. Everybody voting. Ačiū, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 16 už 25 prieš taip atmesta. Tai dabar šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 42, kas už, kas prieš, susilaiko priimta Pasitikrinkime dėl 42, man atrodo, atmesta. Has everybody voted? Vote is closed. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 13 už 27 prieš tikrai atmesta. 41 dabar kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Devintas kas už? Prieš susilaiko priimta. Dešimtas kas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 51-52 kartų kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 56 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Šešioliktas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 16 elektroniškai. Man atrodo, lyg ir priimta. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Taip, 33 už 9 prieš. 17 kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. 23 kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Antras kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. 26 kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Ketvirtas kas už, prieš. Susilaiko, priimta. 27 kas už kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 27. Ar visi balsavote balsuoti? Baigiame. Atmesta. 15 buvo už 25 prieš. Ir galutinis balsavimas dabar. Prašom balsuoti elektroniškai. Okay, right, Ar visi balsavote? Vienu EPP per daug. Dabar vienu socialistu per daug. Dabar viskas gerai, balsuoti baigiame. Priimta 36 už 5 prieš. Sveikiname pranešėją dėl abiejų pranešimų. Toliau kitas darbo atvarkės punktas. Informacija apie trilogą. Pone Tikau. Pradėsime visų pirma nuo informacijos dėl trilogo, dėl tahografų. Silvija, žodis jums. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, pane pirmininkė. Praėjusį trečiadienį, kovo 20 dieną, įvyko antrasis trilogos susitikimas. Kalbėta apie skaitmeninius tachografus susitikome su pirmininkaujančios Airijos atstovais ir tikrai nemažai pažangos padarėme. Iš esmės sutarėme dėl pagrindinių teisinių aspektų. Ir panašu, kad bus rastas galutinis susitarimas tarp tarybos ir parlamento, nes daug kur pavyko pasistumėti į priekį, o prieš kalbėdama detaliau, norėčiau pirmiausia nuširdžiai padėkoti sekretoriatui už didžiulę pagalbą mums darbo metu ir taip pat ačiū šešėliams pranešėjams bei frakcijų darbuotojams. Taigi tikrai geresnis dabar jau yra pasiūlymas palyginti su pirminiu komisijos teksto variantu daug ką pavyko suderinti, pavyzdžiui, dėl duomenų apsaugos nuostatas patobulinome, dėl asmens duomenų apsaugos. Taip pat e, tas teksto vietas, kur kalbama apie funkcijas, kurias turi atitikti ir atlikti skaitmeninis tachografas įspėjimų mechanizmas, rodmenys, registruojami duomenys. Visa tai bus reglamentuojama ir bus tiesiog naujas straipsnis netgi tekste su tais dalykais susijęs. Ir čia atsispindės parlamento reikalavimai dar iš pirmojo svarstymo Tai yra, kad tie skaitmeniniai tachografai turėtų būti tokie, kad e, būtų galima užtikrinti tinkamą ir, ir konkurenciją skaitmeninių tachografų rinkoje. Taip pat patobulintos nuostatos dėl kontrolės, pavyzdžiui, institucijų ar, ar forumų. Tie subjektai yra įvardyti. Ir dar yra nuostatų, kur kalbama apie bendrą socialinės sferos teisinių aspektų aiškinimą ar suderinimą to aiškinimo. Visiškai naujų vilkikų ir taip pat techniškai patobulintų vilkikų naudojimas irgi bus kitaip, griežčiau reglamentuojamas, viskas konkrečiai surašyta ir parlamentas itin siekė to, kad atsispindėtų kuo daugiau ir socialinės apsaugos nuostatų tekste. O komisija jau nuo pat pradžių gana santūriai vertino galimybę apskritai dėrėtis dėl tų socialinės apsaugos aspektų. Be to, ką jau komisija buvo numačiusi pirminėme savo variante. Ir, ir komisija buvo tikrai nusteikusi prieš visus parlamento siūlomus pakeitimus šią linkmę, bet parlamentui pavyko pasiekti maksimalų rezultatą. Tai yra komisijos sutarti su komisija, kad vis dėlto bus peržiūrėta 2006 metų kad pe, bus peržiūrėtas 2006 metų reglamentas, o turint galvoje tokias sunkes dėrybas ir, ir galimą dosie blokavimą, aš kaip pranešėja prisimiau tą atsakomybę pasirūpinti tuo, kad kai kurios išimtis būtų numatytos tarybos lygmenių dėl naudojimo tachografo, dėl mm, transporto priemonių iki 7,5 tonų svorio naudojimo. Jeigu eina kalba ne apie komercinį tokių automobilių naudojimą ir maršrutus, o taip pat dar tos kelio atkarpos, tarkime, 100 km spindu, 100 km spinduliu aplink įmonę. Apie tai buvo užsiminta trilogo metu ir buvo pasakyta, kad tai yra vienintelė galimybė galutinėme tekste atsižvelgti į parlamento reikalavimą minėti tuos neprofesionalius vairuotojus galbūt. Mes, mes to primiktinai reikalavome. Kitas svarbus politiškai mums aspektas buvo tai, kad valstybės narės kontrolės įstaigai parūpintų reikiamus išteklius, kad būtų galima užtikrinti ir nuotolinę komunikaciją, kad nebūtų bereikalos stabdomas eismas. Ir Komisija sakė, kad taryboje labai priešinamasi tokios priemonės įvedimui, argumentuojant e, brangumu tokių priemonių įrengimo. Tačiau vis dėlto reikia galvoti ne tik apie valstybės narės, bet taip pat ir apie transporto sektorių patį. Ir tikrai nesinorėtų iš logistikos įmonių reikalauti įsirengti naujus skaitmeninius tachografus, jeigu valstybės narės nepasiryžusios užtikrinti kai kurių minimalių standartų leisančių sumažinti spūstis ar, ar eismo trikdymą. Dar vienas dalykas buvo labai sunku sutarti dėl deleguotųjų teisės aktų ir gyvendinamųjų teisės aktų dalies. Aišku tai, kad tiems techniniams aspektams reglamentuoti negalime numatyti deleguotųjų teisės aktų, taigi tikslas buvo tiesiog suformuoti tokį tekstą, kuris būtų teisiškai nepriekaištingas ir taip pat e, realiai valstybėse narėse įgyvendinamas, bei kurio būtų atsižvelgiama į parlamento siūlymus. Ir dabar visų trijų institucijų teisės tarnybos dirba to link, kad būtų pagrindiniai aspektai tekste, priimant bendro sprendimo prieimimo procedūros metu tą pasiūlymą. Na, o balandžio 6 dieną. Jau vyks kitas susitikimas ir nors dar nėra iki galo išbaigtas suformuoluotas mūsų mandatas dėrybinis, vis dėlto reikės to susitikimo metu kalbėti apie tai, kad pavyzdžiui, automatiškai neišsijungtų skaitmeninis tachografas išjungus variklį. O kitas dalykas yra susijęs su tuo, kad valstybės narės toje šalyje neįsisteigusiems ar negyvenantiems vairuotojams turėtų leisti naudotis e, kitas, kitą tachografo formą iki Naudotis juo galės iki 85 tikriausiai dienų. Dar žiūrėsime, ar pavyks tokius reikalavimus įgyvendinti. Kaip jau sakiau, minimalūs reikalavimai turi būti ir išimtis neprofesionaliems vairuotojams irgi turi būti suformuluota. Jeigu yra transporto priemonėmis iki 7,5 tonų svorio, tarkime, vykstama į vietas esančias 100 km spindulių nuo įmonės. Taigi tiek pasakysiu apie trilogą dabar įvykusi ir ačiū dar kartą visiems bendradarbiavusiems. Ačiū. Dabar dar bus metas klausimams, tačiau diskusijos nerenksime, kadangi parlamento pozicija jau yra, taigi jeigu tik tai leisitės į diskusijas, aš iš karto nuspausiu štai čia esančią, esantį mygtuką. Mes čia tiesiog šį rytą susirinkome kai kur klausimų užduoti ponas, ponė Lichtenberger ir ponas Birker. Taip, ir aš kaip tik norėčiau pakalbėti apie tas dėrybas. Pirmiausiai sveikinimai pranešėjai, kuri kovėsi kaip tikra liūtė, bandydama gelbėti parlamento poziciją. Ir turiu atvirai pasakyti tarybos poziciją šiuo klausimu. Man atrodo netgi skandalinga, kadangi susijusi su dviem strategijomis. Arba reglamentavimas su tiek daug spragų, kad iš esmės jis lieka nebeveiksmingas, arba visiškai mestis į priešingą pusę ir, ir įvesti skaitmeninį tachografą tuo metu, kai reglamentavimas tinkamas dar net nenumatytas realiai. Taigi iš tikrųjų čia duodamas e, smūgis visiems tiems, kurie bent kiek yra susipažinę su e, transporto problemomis, su logistikos įmonių problemomis. Ir reikia tikrai labai aiškiai pareikšti, kad, kad taryba iš esmės imasi e, grasinimo ar, ar reketo taktikos čia tam tikros. Ponas Pirkeris, dėkoju, ponė pirmininkė. Porą klausimų turėčiau, kadangi negirdėjau lik nieko konkretaus apie tas išimtinės nuostatas. Jau buvo pasakyti tiesiog pasakyta, kuria linkme viskas suka. Tai pirmiausiai dėl, dėl to vadinamojo reglamentavimo amatininkams skirto. Tai čia tie šimtas kilometrų regis, kaip supratau, yra išimtis, o kita išimtis susijusi su 13 straipsniu. Mes e, komitete reikalavome išimties taip pat ir um, statybų sektoriui, tiesiog išvežiojant statybinės medžiagas, pavyzdžiui, objektą, kad būtų ta išimtis taikoma. Apie tai nieko negirdėjome. O dėl taikymos ryties siūlėme 3,5 toną tonų minėti kaip skaičio, ne 2,8. Taigi norėčiau sužinoti, kaip sekėsi dėrybose tą linkmę. Prieš dar suteikiant žodžių, žodį pranešėjai, ir atsakant į klausimus. Vis dėlto prisiminkime, kad mes poziciją jau esame parengę savo ir reiktų tiesiog prisiminti parlamento tikriausiai poziciją klausiant tų dalykų, kurių klausėte, nes mes dėl tų dalykų kaip tik ten ir kalbėjome. Ponas Ferberis, ar klausimą norėtumėte užduoti? Visiškai sutinku su tuo, kad strategijos pačios aptarinėti nebegalime, bet vis dėlto tam tikrais klausimais reikia žinoti, kada kalbama, kada deramasi, kad būtų galima ir atitinkamą paramą parodyti, pareikšti pranešėjai. Kitas trilogas bus, liko tik vienas, kaip jau buvo pasakyta, balandžio 10 dieną. Tai čia atsakymas paprastas. Viskas jau bus po korepero ir paskui matysime, ko, kokie čia tie žaidimai vyko. Taigi balandžio 10. Pone Pirkeri, paspauskite savo mikstuk, mik, mikrofono mygtuką, kitaip 24 valandas girdėsime per parą, vien tik tai jūs. Uh, am subliniat în uh, prezentarea mea faptul că uh, și... Aš kalbėdama jau pabrėžiau tai, kad ir komisija darybų metu labai aiškiai pasisakė prieš parlamento pasiūlymus dėl socialinės apsaugos nuostatų. Dabar dėl statybinių medžiagų išvežiojimo. Tarkime, plytos. Tai būtų. Komisija buvo labai priešiškai nusiteikusi dėl išimčių taikymo, pavyzdžiui, šiai sričiai, e, palyginti su, tarkime, pašto siuntų išvežiojimu ir taip toliau ir panašiai. Taigi komisija pasisakė prieš visus parlamento pasiūlymus. Taip pat ir dėl tų 3,5 tonų vietoj 2,8. Vienintelė išimtis, kurią dar bandome išgelbėti ir kurią laikau būtina prielaida pasiekti sustarimą, yra tai, kad trečiam straipsnį būtų minimi tie šimtas kilometrų ir transporto priemonės iki 7,5 tonų svorio, bei tie neprofesionalūs vairuotojai. Jiems turi būti taikomos išimtis, nes tai jau susijęs su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis. Taigi mes dabar labai rimtai kovojame dėl būtent šios išimties. Tai yra vienintelė išimtis, e, kurią nepasipriešino E, iš visų jėgų komisija. Čia dar erdvės veiksmams lik yra. Ačiū, taigi kaip jau sakiau, kitas trilogas vyks balandžio 10 dieną. Aš pats dalyvausiu tame trilogė ne dėl to, kad aš nemanau, kad pranešėjai yra pakankamai stipri. Tiesiog reikia kartais dalyvauti tokiuose e, susitikimuose ir po jo informuosime jūs apie tai, dėl ko buvo sutarta, dėl ko ne. Ar norite dėl to tą pačią temą pasisakyti? Kadangi kiti komentavo, tai ir aš dar įsiterpsiu. Mes tiesiog norėjom šiek tiek informacijos dėl to, kokia yra darybų eiga, kad pavyzdžiui ir su atitinkamomis vyriausybėmis dar būtų galima pasikalbėti per tą laiką. Complete... Galbūt e, šiandien dabar jūs šoku, šokiruosiu, bet turiu pasakyti, kad e, dėl Junktinės karalystės vyriausybės e, jai įtakos daug daugiau turi ponia Foster nei aš ir ponas Benin. Dabar pereikime prie TNT ir antro trilogo kovo 21 dieną kom, pom, ponas Komutsakos. Ir beje, tai, kad ponia Gurmai sėdi tarp e, dviejų mūsų pranešėjų, nieko nereiškia, jie ir toliau yra geri draugai. Pirmininkė. Antrasis trilogas vyko vyraujant puikiai atmosferai ir buvo labai produktyvus. techninės tarnybos labai puikiai pasirengė. Turiu priminti, kad pirmųjų trišalių dėrybų metu mes nusprendėme, kad mūsų kolegos ir padėjėjai turėtų bendradarbiauti, kad būtų geriau pasirengta trilogui. Trilogo metu aptarėme tris pagrindinius gairių skyrius. konstatuojamasias dalis, ketvirtą skyrių, dėl koridorių ir pirmą skyrių, kuriame yra išdėstytos visos apibrieštis, pačios svarbiausios pagrindinės apibrieštis vartojamos dokumente ir jos yra labai svarbios, kad dokumentas būtų logiškas ir subalansuotas. Bendra šio trilogo išvada yra ta, kad taryba yra nusiteikusi labai konstruktyviai. Dabar pakalbėsiu konkrečiau. Ketvirtas skyrius - koridoriai. Taryba padarė nemažai nuolaidų kad priartėtų prie Europos parlamento pozicijos. Žinoma, mūsų nuomonės dar šiek tiek skiriasi, tačiau turime atkreipti dėmesį į geranorišką tarybos nusiteikimą e, ir pastangas e, suartinti dviejų institucijų nuomonės. Kitas dalykas. Taryba pritarė įgyvendinimo teisės aktams Tai ir mums, ir komisijai buvo gana, malonus, gana maloni staigmena. Tai yra du teigiami aspektai, turiu galvoje tarybos poziciją dėl ketvirtos skyriaus ir dėl gyvendinimo teisės aktų. Ir parlamentas visą tai sieja ir prašo daugiau lankstumo dviem parlamentui labai svarbiais klausimais. Pirmas iš tų klausimų yra susijęs su finansavimo įsipareigojimais valstybėms narėms. Čia kalbame apie dokumento skyrių, kuris pavadintas finansinis rezervas, finansinės atsargos. Taigi mes prašome didesnio lankstumo, tai yra mažiau asignavimo įsipareigojimams. Kitas dalykas kur prašoma daugiau lankstumo, yra terminai. Tai yra 2030 ir 2050 metai. Taryba mano, kad turint galvoje dabartinės aplinkybės, ekonominės ir kitas, dėl finansavimo reikia didesnio lankstumo. Taigi, Mes vadovaujame savo dėrybiniais įgaliojimais. Dėl lankstumo kol kas e, dėl nieko neįsipareigojome ir nepritarėme tarybos pozicijai. Dėl termino 2030 metų termino, iki kada turi būti sukurtas pagrindinis tinklas. Čia mes savo pozicijos nekeitėme. Dėl 2050 parlamentas taip pat laikosi tvirtai. Mes juk kalbame apie labai tolimą terminą. Taryba prašo lankstumo, bet mes sakėme, kad reikia palaukti ir pažiūrėti, kaip vyks darybos dėl kitų svarbių to dokumento e, skyrių. Tai yra antros skyriaus ir trečios skyriaus dėl techninių reikalavimų. Baigdamas savo pasisakymą, galiu pasakyti, jog pagrindinė išvada yra ta, kad dėrybo atmosfera yra gera. Taryba stengiasi atsižvelgti į parlamento nuomonę daugeliu svarbių klausimų, tačiau visa tai sieja su savo reikalavimais, prašo iš mūsų didesnio lankstumo. Parlamentas čia laikysis dėrybinių įgaliojimų ir laikysis iki pabaigos. Ačiū ponas Sardung. Mal, e... Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, aš tik užsiminsiu apie kai kurias detalės, kad žinotumėt, apie ką yra kalbama. Kolega jau užsiminė apie ketvirtąjį skyrių. Ten iš esmės daugiausia nuostatų dėl vadinamųjų koridorių. Ar tai yra esminis ar, ar, ar kertinis viso pasiūlymo apmuo iš tikrųjų. Daugelį dalykų jau pavyko suderinti per trišalės darybas, bet nuomonės kai kuriais aspektais dar ir išsiskiria būtent dėl ketvirtos skyrius. Ir mes, atsižvelgdami į savo mandatą, tikrai e, neatsisakysime minties dėl koridorių, o taip pat kalbėsime dar ir vadinamųjų platformų. Koridoriams turi būti priskiriamos konkrečios funkcijos, įskaitant RTMS ir, ir Motorways of the Sea vadinamosius koridorius. Visa tai turi būti paminėta ir labai svarbu taip pat įtraukti tinkamai tuos procesus ir e, vietos ar e, regioninį lygmenį. Regioninį lygmenį planuojant tiesiog visą infrastruktūrą. Labai tikimės, kad per kitas trišalės darybas jau pavyks šitą sutartį dėl to. Bet visais trimis aspektais iš esmės pažangos padarėme, praėjusią savaitę jums minėjome, kad e, dar nesutariama dėl to, kaip tuos koridorius ar platformas parengti, suprojektuoti. O taryba norėjo vadinamųjų ad hoc grupių, bet mes tą mintį atmetėme sėkmingai ir dabar jau bus vadinamieji koridorių forumai skirti šiems darbams e, atlikti ir koordinatorius e, atitinkamas prižiūrės tuos darbus, tas labai svarbu, manau, visiems kolegoms. Dar sutarėme dėl esminių užduočių, kurias turės atlikti koordinatorius ir RTMS darbėje ir Motivos FTC projektams atskiras koordinatorius bus paskirtas. Toliau kompromisinis teksto variantas dėl regioninio ir vietos lygmens įtraukimo į koridorių forumus irgi jau yra nemažas žingsnis pirmin, bet dar sieksime ir geresnių rezultatų. Turint galvoje kitą trišalių darybų sustikimą ir pranešėjų kelsimus klausimus dėl infrastruktūros tinklų. Tai žiūrėsime, e, kaip seksis e, vadinamosius Medgrid koridorius integruoti į dabar jau esamus pagrindinius koridorius. Aišku, nenorime dubliuoti jokių struktūrų. E, tai žiūrėsime, kaip seksis dėl to kalbėtis per kitą triloką. Toliau penk... Pirmas. Pirmas skyrius. E, čia pirmame straipsnėje ir ketvirtoje dalyje kilo probleminių aspektų dėl terminų. E, Ypatingai tikriausiai nesunkiai atspėsite, kad taryba visomis priemonėmis bando e, sušvelninti tas nuostatas, tačiau mes tam jokių būdų nepritarėme. Parlamentas tikrai labai aiškiai yra išsakę savo poziciją nenumatyti išlygų dėl finansavimo ir taip pat laikytis terminų 2030 ir 50 metai. Bet e, be abejo, buvo teisingai pastebėta ir, ko, ir, ir, ir kolegos, kad jeigu kalbėsime apie visą tą laikotarpį iki 50 metų, tai yra gana ilgas laikotarpis, tai šiek tiek lankstumo reikės numatyti, bet 2030 metai yra nepajudinamas. Taškas parlamentui ir dar pabaigai reiktų pasakyti, kad e, kalbantis dėl apibrieščių pirmojo skyriaus, mums buvo svarbu apibriežti taip pat ir vadinamąją europinę pridėtinę vertę, kad ir, ir parlamentas, ir taryba tą patį čia turėtų galvoje ir jau pozicijos kiek prieartėjo, bet dar yra kai kurių aspektų, dėl kurių kalbėsime dar ir kitą kalbą, kitą kartą ir tas plonybės dar derinsime. Bet iš esmės taryba parodė pasiryžimą vis dėlto socioekonominiai kaštų naudos analizai numatyti apipriešti įskaitant, tai yra apibrieštie, tikriausiai paminint ir um, poveikio klimato kaitai ir aplinkai analizę. Čia irgi buvo svarbus parlamentui momentas. Na, o dar parlamentui pavyko pasiekti tai, kad um, sanglauda, tvarumas, veiksmingumas ir naudingumas vartotojams, um, tokie patys pagrindiniai prioritetiniai tikslai atsispindėtų. Tai mes dar ir kitą savaitę stengsimės dėl to, kad apibrieštise apibrieštis formuluojant būtų viskas derinama taip pat ir su infrastruktūros tinklų priemonės apibrieštimis, kad tekstai dėrėtų tarpusavėje ir jau galima užčiuopti tam tikrą ir tarybos pasirengimą dėl to kalbėtis. Taigi tiek žinių, kitas sustikimas vyks balandžio 25 dieną. For... Ačiū prieš suteikdamas e, žodį Jums, kad pateiktumėte klausimų. Noriu priminti, kad vėlgi tai buvo tik ataskaita, nerenksime šią temą diskusijų. Ir manau, kad viešai e, ataskaitą reikėtų paskelbti vėliau, kai jau turėsime galutinius rezultatus, nes čia net ir sienos turi ausis. Taigi turime 70 taisyklę ir turėjome išklausyti trumpos e, ataskaitos ir noriu paprašyti pranešėjų tai turėti galvoje ateityje. Šiandien mes turime laiko, bet esu tikras, kad kai pradėsime svarstyti geležinkelių paketą, kitus didelius paketus, E, čia tada jau negalėsime kiekvienam pranešėjui suteikti po 10 minučių laiko, kad e, jie mums pateiktų ataskaitą apie trilogą. Dabar nori Ajala Sender, ponas Pirker, pateikti klausimų. Prašom. Ačiū pirmininkė. Man kilo keletas klausimų. Pritariu tam, kas sakė kalbėtojai dėl lankstumo, kurio prašo taryba. Dėl sąsajos su valstybių narių finansavimu. Tai čia nenumatytas lankstumas. Nenumatomas lankstumas ir dėl terminų. Norėčiau priminti, kad terminai yra nustatomi dėl tam tikrų svarbių infrastruktūros dalių sukūrimo. Taigi jeigu mes keisime terminus, tai bus žingsnis atgal. Taigi turime laikyti savo pozicijos. Dabar mano klausimas. Komisija pateikė pasiūlymą atskirti prekių transporto koridorius. Bet turiu pasakyti, kad tai prieštarauja principui, kad reikia sujungti transporto koridorius. Siekiama tinkamai valdyti transporto koridorius pagal dabartinius teisės aktus. E, bet turiu pasakyti, kad e, pavyzdžiui, Via Baltika iš Talino į Veneciją bus nukreipta. Tas maršrutas turbūt pasuks per Varšuvą į Rotterdamą. Pirmininkas, mes jau žinome, dėl ko yra sutarta, mes žinome, kokia yra mūsų dėrybinė pozicija. Mes sieksime uh, sutarimo per pirmąjį svarstymą. Dabar išklausėme ataskaitą apie tai, kaip vyko dėrybos per pirmą trilogą ir dabar nariai gali tik pateikti klausimų pranešėjams dėl to, kas buvo pasakyta. Bet prašau ne, nepradėti pasakoti, kas yra Rail Baltica ir taip toliau. Taigi, pateikite klausimą. Taip, aš turiu klausimą apie tai, ką siūlo komisija ir kas turi poveikio CEF. Europos ryšių infrastruktūros priemoniai. Komisija čia yra pateikusi naują pasiūlymą ir keičia diskusijų kryptį. Toks mano klausimas. Taip pat noriu paklausti ir apie tos papildymus, kurios sulo komisija. Pavyzdžiui, 38 upių uostai. Ar tikrai tai yra rimtas pasiūlymas? Yra tų uostų sąrašas, bet tai reikštų, kad taip keičiama tai, dėl ko mes balsavome. Taigi aš pirmininkė teiraujuosi apie tos pakeitimus, kurie įvyko dėrybų metu, tai turės poveikio Europos ryšių infrastruktūros priemoniai. Ne, pas, pakeitimų dar nėra, niekas dar nepasiūlė jokių pakeitimų. Ponas Pirker. Ačiū. Porą konkrečių klausimų. Koordinatorė atkreipė dėmesį į tai, kad jau buvo patvirtinti esminiai dalykai, esminis tas klausimas dėl tinklų, bet uh, Ar jau pritarta tam, kad bus dešimt pagrindinių koridorių su tais papildomais, kurių reikalavome mes? Ir kitas klausimas dėl koordinatorių. Irgi sakėt, kad pritarta tai minčiai, bet ar kontrolės priemonių rinkinys jau buvo irgi patvirtintas, ar, ar sutiktas su juo tokiu, kokį jį mes siūlėme? Ir ar numatytos taip pat ir E, sankcijos e, ar, ar pasiekmes už nesilaikymą tokių nuostatų. Ar buvo apie tai kalbėta, kas nors iš komisijos ar komentavo? Ponas Groš toliau. Paprastas klausimas, ponė pirmininkė, susijęs su abiem pranešimais. Visą laiką siekėme suderinimo tarp TENS ir, ir CF. Tai dabar norėtų sužinoti ar tos sąsajos, ar tas dėrėjimas įvairių aspektų bus užtikrintas ir toliau trilogo metu. Ar yra tam galimybių? Ponas Rilkė. Trumpas klausimas, girdėjo Džiorgijos kalbėjo apie įgyvenimo aktus. Noriu paklausti, ar yra kas, kas, kažkas padaryta iš tarybos pusės, kokiu tai pasiūlymu gal yra dėl deleguotų aktų ir gyvenančių aktų dėl šio pasiūlymo. Rapporteurs, who wants to try and answer? Pranešėjai, kas nori pamėginti atsisakyti? E, atsakyti. Ponas Kumutsakis, pirmininkė, padariau klaidą. Aš savo įžangoje sakiau, kad buvo kalbėta apie žemėlapius, bet praktiškai nieko apie tai nepapasakojau. Taigi dabar turiu galimybę jums plačiau papasakoti apie tai, kaip vyko diskusija dėl priedų ir žemėlapių. Abi institucijos sutarė preliminariai baigti dėrybas dėl skyriaus, kuriame yra žemėlapiai. Ten į tą paketą įeina ir tarybos ir parlamento pakeitimai dėl žemėlapių. Čia mes remiamės komisijos parengtais dokumentais. Komisija per diskusijas praėjusią savaitę aiškiai pasakė, kad visi tie pakeitimai atitinka metodiką ir abi institucijos iš principo gali pritarti beveik visiems pakeitimams. Kai kurie, tačiau kai kurių parlamento pakeitimų taryba vis dėlto dar nepriėmė. Ir žinoma, mes ir toliau tvirtai laikysime savo pozicijos. Kitas klausimas susijęs su priedais. Čia kalbame apie tuos pakeitimus, kurie susiję su Kroatijos įstojimu į Europos Sąjungą. Taigi preliminariai baigėme diskusijas dėl žemėlapių, bet puikiai suprantame, kad per kitą trilogą dar reikės dirbti su šiais klausimais. Dėl įgyvendinimo teisės aktų, taip, taryba pasakė, kad gali sutikti su įgyvendinimo teisės aktais. Ačiū. Ja. Dank. Um... Ačiū. Už klausimus pirmiausiai dėl ponios Ajelas Sander klausimo apie koridorių trasų suderinimą. Aš bandžiau ir prieš tai jau akcentuoti tą mintį, kad mūsų parlamento pranešėjų užduotis yra tiesiog atstovauti tinkamai parlamento pozicijai. Bet tuo pat metu mes, aišku, stengiamės siekti dviejų tikslų. Viena vertus dubliavimo vengti ir taip pat e, užtikrinti tam tikrą nuoseklumą. Taigi, lauksime tiesiog ir komisijos pasiūlymų iki kito karto, kaip galima būtų suderinti, suvienyti tuos tikslus ir jų pasiekti. Dėl pono Groš klausimo apie dėrėjimą tarp CF ir gairių, tas ir mums pasirodė svarbu ir kalbant dėl apibrėžčių, pavyzdžiui, tai gal, galiu jūs tik patikinti, kad kartu su sekretorijatu, kuris dirba su uh, su abiem pranešimais e, ir gelbėja mums e, būtent kreipiame dėmesį į tuos dalykus ir kai tik mums būdavo kas nors neaišku, iš karto e, žengdavome žingsnį atgal, stengdavomės pirmiausiai susisiekti tarpusavyje, kada, kada abu pranešėjai ryšį palaikytų tinkamai ir kad tikrai būtų galima tą dėrėjimą užtikrinti. Ir aš manau, kad mes tą pasieksime. Gal atrodo sudėtinga tą padaryti, kai kalba eina apie 4-6 pranešimus, bet vis dėlto su mumis dirbantis, e, dirbantis personalas dalyvauja ir tuose ir tuose susitikimuose. Dėl pono Pirkerio klausimo, dėl pagrindinio tinklo tokio numatymo. Uh, ir jo dalių. Tai dviejų lygmenų tą planą dėl pagrindinių ir papildomų tinklų jau patvirtino kitą pusę irgi. Ir dar taip pat, aišku, reiktų pasakyti, kad dėl koridorių dar ne apie viską kalbėjomės, ne viskas dar aptarta, bet taryba jau lyg, lyg linksta į mūsų pusę dėl tų formų veikimo koridorių E, formų steigimo dar kol kas laukiame tarybos nuodugnesnės pozicijos, kurią jį pareikš iki kito trilogo ar per kitą trilogą. Ir iš esmės tai šiek tiek susiję ir su tuo, ką kalbėjau ponas Komotsakos apie gyvendinamosius teisės aktus. Mes, aišku, atsargus esame, e, nenorime per nelik daug įgaliojimų steigti komisijai ir Šiuo atveju manome, kad tikrai bus teisingas žingsnis komisijai aiškiai pasakyti, kas jai leidžiama ir kas ne. Ir dėl koridorių, aišku, tas pats pasakytina, per kitą trilogą tų pačių dalykų paisysime. Never... Maiklai, ar taip pat norite pasisakyti? Man kyla didelis nerimas, nes turiu pasakyti, kad taryba niekada, niekada nerengia diskusijų apie tai, kaip derasi. O čia, kuo daugiau mes diskutuojame, tuo labiau išduodame, atskleidžiame savo pozicijas. Ir dėl to aš esu labai nepatenkintas šiuo procesu. Martinai? Tai taip, aš apie tą patį ir norėjau pasisakyti. Atrodo viskas labai puiku, bet dėl esminių dalykų dar net nebuvo kalbėta, jie ne, neįtraukti į darbo tvarkę. Pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad taryba jau linksta į mūsų pusę, bet jų galėtų visiškai priešingai paskui nutikti. Tai gal viską organizuokime už uždarų durų, nes, nes tik tada galėsime kalbėtis apie argumentus, kas yra už, kas yra prieš, kas kaip kalba. Komisija Na, pavyzdžiui, ketino mums pateikti sąrašą e, netgi tų dalykų, dėl kurių nesutarėme. Kol kas jo neturime. Dėl finansavimo irgi galime ir patys savo priekaištauti. E, nežinome, kaip kas bus, bet tokį sąrašą, pavyzdžiui, jau esame sudarę savo svarbiausių klausimą, bet iš tarybos to tai nėra. Tai galbūt atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad viskas klostosi puikiai su taryba, bet, sakyčiau, atsargiai reiktų vertinti tą klausimą dėl smulkmenų. Iš esmės esame sutarę, dėl pagrindinių dalykų tikrai dar toli gražu ne ir neturėtų tas viskas vykti viešai, tas mūsų tarimasis. Labai esu nepatenktas viskuo, kaip čia viskas klostosi. Uh, George'as. Tikrai mes mm, čia tikrai esame ne tam, kad atvirai viską atskleistumėm. Gal tada iš viso tarybai pasiunčiam raštą ir viskas aišku. Taip, manau, kad reikia būti labai atsargiems, kaip jūs ir sakėte, ir savo įžango žodį atsargiai kalbėjau, kalbėjau apie mm, pozityvę atmosferą paskutinėme sutikime, tačiau tai nereiškia, tai nereiškia, kad taryba jau sutiks su viskuom, ko nori parlamentas. Tai buvo tik viena posėdžio atmosfera ir manau, kad esminis dalykas, svarbiausias dalykas dar yra neišspręstas ir mes laikysimės to mandato, kurį turime. Tai tokia yra situacija. Ir jeigu būtų kažkaip kitaip pasakyta, tai būtų netiesa. Pirmininkas. E, eikime toliau, eikime toliau, nes tikrai, kai tik dar toliau einame, tai jau diskusijos ir tai negerai. Uh, Noriu priminti nariams, kad tai yra formali procedūra, nėra pradamos e, diskusijos dėl turinio, bet tikrai man visiškai nepasisekė taip viską vairuoti ir tai yra tik tai punktas, kuomet yra pateikiama informacija apie tai, kas įvyko. Tik tai atsiskaitoma apie trilogos sutikimus ir viskas. Tik tai atsiskaitoma pranešama, kas yra nuveikta ir tiek. Gu, 17 taisyklės e, nesilaikoma, tai turime sugrįžti vėl į komiteto diskusijas. Michael teisingai sakė, 17 straipsnis. Gerai, toliau kitas punktas, panas Rykė, ponė Jalas Sender. Aš žiūriu į savo užrašus. Procedūra. Nepradedamos jokios diskusijos iš esmės, panas Rykė. Ačiū. Pirmininkė, praeitą savaitę įvyko pirmasis um, trilogas dėl uh, Connecting Euro Facility infrastruktūros tinklų priemonės CEF ir m, mm, tik darbo atverkėje buvo pagrindiniai punktai Mm, dėl išsiskiriančių nuomonių ir aš trumpai paminėsiu. Skaičiai, aišku, kaip savai mes suprantama, tai skaičiai aptariami daugiametės finansinės programos kontekste, toliau lankstumo pritaikymas, finansinių priemonių panaudojimas, dėl ko taryba labai dvėjojo, neaiški pozicija šio klausimu. Toliau dėl nuo, de, nuo deleguotų aktų perėmimo prie įgyvendančių aktų. Aišku, deleguoti aktai taryba komisija galvoja apie įgyvendančius aktus. Toliau priedai, apie juos buvo kalbama, taip pat kai kurios taisyklės E, toliau dėl to, kurios lėšos galėtų būti finansuojamos, pavyzdžiui, čia buvo neiškumų dėl PVM, tarkim, toliau maršrutai, toliau um, tie platus tinklai. Na ir galiausiai atrodytų, kad yra tam tikrų sunkumų. Čia gal ne, mum, ne su mumis yra tiek susiję, bet e, kitų komitetų kompetencija, bet tai būtų energetikos klausimai. Ir čia būtent komisija galvoja, apie, kad CF, e, infrastruktūros tinklų priemonė, turėtų dar ir energetikos elementus apimti. Tai reikia pasakyti, kad transporto komitetui tai nėra tikslas ir iš tikrųjų gali sukelti sunkumų tas energetikos elementų įtraukimas EF diskusijose bendrose ir tai tiek dabar. E, šiaip bendra diskusijų dvasia buvo puikiai tikrai ir, ir daugiau, kaip pirmininkas sakė, reikėtų be diskusijų. Eh, mm. Ačiū pirmininkė. dėl to, ką Dominik Rikiai pasakė, aš tik norėčiau pridurti, kad finansavimo elementas labai svarbus per Airijos pirmininkavimą, ką norėtumėm išspręsti. Jūs pristatėte bendrą situaciją, kad finansai svarstomi bendros daugiametės finansinės programos kontekste. Uh, Bet iš tikrųjų negalime leisti, kad mum bendrų reikalų taryba viską primestų. Mes norėtumėm aiškesnių skaičių dėl šios priemonės finansavimo pagal kategorijas. Paskui aš taip pat analizavo gairias ir CF taisyklės ir čia tikrai reikia būti atsargiems su, su apibrieštimis, reikia rimtai tai pažiūrėti ir bendro posėdžio gal reikėtų, kad tikrai būtų aišku, kad visi kalbame apie tos pačius dalykus. Pirmininkas, ačiū. Ar yra kokių klausimų dėl infrastruktūros tinklų priemonės CEF? Ne? Puiku, ačiū. Panas Ferber. Aš tik norėjau pasiteirauti, kaip yra su susiderinimu dėl, pavyzdžiui, mokestinių klausimų, dėl finansavimų klausimų ir dėl e, štai infrastruktūros tinklų priemonės irgi finansavimo. Nes e, valdymo grupė galbūt pasakys, kad, e, kad yra kiek kitaip, kad, kad mes čia kažką kitą esame numatę, tai man tas parlamento vidaus darbo klausimas rūpi. I, I sit on that committee and your description of it. Man atrodo, ponė Ferber bus dar kitas tikimas. Aš negalėsime dalyvauti, prašysiu Dominiko dalyvauti jame. Aš tikiuosi, kad taip vienu šūviu du zuikius nušausime ir CF, ir, ir vicepirmininko klausimai bus išspręsti. Tai, na, man sudaro toks įspūdis, kad yra tarsi tie sutikimai, bet kita vertus yra tie didesni dievai, kurie viską sprendžia. Aš bandau taip diplomatiškai čia viską pateikti, kiek įmanoma. Bet, na, bet kokia atveju, man atrodo, kad yra čia tam tikrų sunkumų su nacionalinėmis perspektyvomis. Bet atrodo, kad mm, dabar liktai pirmininkas Lamasur, Kalfin, Bogė ir, ir, ir kiti uh, dirba tą darbą ir paskui, na, žinote, atrodo tarsi mes visi kiti, tai jau tik tai kokie tai pašaliniai stebėtojai. Bet, na, ar visi mes kovojame už savo komiteto tą kampelį? Taip? Ines, ar norite dar kažką pridurti? Tai labai trumpai tada, jeigu. Ačiū pirmininkė. Tik noriu pridurti, kad dirbu komitete e, dėl CF klausimų labai intensyviai ir noriu pasakyti, kad tikrai infrastruktūra yra ypatingai svarbus dalykas ir būtinai reikia užtikrinti, kad finansavimo būtų. Dominik, labai trumpai. Taip, pirmininkė, kadangi esu pranešėjęs 2014 metų biudžetui nuo mūsų frakcijos, tai noriu pasakyti, kad tikrai su mm, biudžeto komitete, kontaktų grupė tikrai labai kovojame už transporto komitetui svarbu biudžetą. Pirmininkas, ačiū, tuo išnagrinėjome šį klausimą, o dabar mūsų laukia kitas darbo atvarkės punktas. Tai yra praktinis seminaras dėl e sudaryto oro susiekimo paslaugų sutarimo apžvalgos. Prelegentai jau atvykę, tai padarykime penkių minutėlių pertrauką ir 20 po pradėkime tada. Kolegos, prašau vėl jūs susėsti. Kitas darbo atverkės punktas yra ES sudaryto oro susisiekimo paslaugų susitarimo apžvalga turėsime tris svečius. Ervin Vonensteinen, Claude Probst, Hussein Khan. Pristatys prezentacijas, tai gal tokia tvarka jiems ir suteiksiu žodį. Tai jie yeah, pirmą pristatys pristatys savo pasisakymus. Tada bus mūsų komentarai. Turime ataskaitą. Ir ekspertų prašysiu kalbėti neilgiau kaip 10 minučių. Tuomet man bus lengviau suvaldyti posėdį. Tai pradėsiu nuo jūsų, ponė Fondensteinen. Okay. Uh, Kaip šiandienos pirmas prelegentas, norėčiau visų pirma pasisveikinti su jumis ir padėkoti už galimybę būti jūsų posėdėje. Taigi, ES oro aviacijos modelis, sutarimai su JAV, Kanada, pradžiai porą pastebėjimų dėl trijų ramščių. Visų pirma, visi ramščiai atspindi tą strategiją, kad būtų laisva, sąžininga konkurencija tarptautinėse oro rinkose. Ir pirmo ramščio sutarimai numato, kad būtų dvišaliai sutarimai e, pagal nustatytus e standartus. Antras e, ramstis būtų kaip ir trečias ramstis būtų už ES kaiminystės šalių plečiami, kaip galima labiau, ES standartai sutarimuose taip pat. Taigi, um, trečio ramščio partnerių sutarimai paremti tokiais kriterijais. Visų pirma, ekonominė svarba um, ES bendrai, toliau politinis noras taikyti bendras um, taisyklės. Aišku, mažesnės rinkos irgi gali būti efektyviai reglamentuojamos valstybinarių lygmenių lygmenių ir tai yra įmanoma, jeigu maršrutai apima tik tai vieną, dvi valstybės narės ypatingai. Taigi, ES yra sudariusi trečio ramščio, mm, vedusi trečio ramščio dėrybų su JAV, Kanada, Brazilija, Nuoja Zelandija. E, pirmieji du e, susitarimai yra OAA sutarimai. Dėrybos, aišku, buvo organizuotos dviejais dviejais keliais. Visų pirma, liberalizavimas, kad būtų kiekybiniai apribojimai sumažinti apimtims ir taip toliau. Ir toliau reguliavimo taisyklių suvienodinimas, kad būtų galima taikyti bendrus standartus staugos, aplinkos, vartotojų teisių, sąžiningos konkurencijos darbo taisyklių sritise ir taip toliau. Taigi, a, JAV liberalizavimas ir dereguliavimas iš esmės reiškia, kad taisyklės naikinamos santykiuose viens su vienu. Taigi, aišku, prasminga buvo pasirinkti tokius kelius. Kita vertus, jeigu galvojame, kad tikra konkurencinė laisvė reikalauja, kad būtų pozityvi reguliavimo bazė, tai aišku, liberalizavimą galima vertinti kaip logišką taisyklių vienodinimo vienodo, ir vienodo traktavimo išdava. Taigi, OAA yra skirtingos nuo kitų oro paslaugų starimų, kadangi yra priptis kitokia ir bendras antras komitetas, pavyzdžiui, yra kitokios struktūros. Taigi OAA pagal apibrėžimą reiškia, kad būtų bendra erdvė sukurta e, rinkai ir Atsižvelgiant į 10-mečio reformas, e, sutarimuose su trečiomis šalimis, šie sutarimai um, turėtų būti daugiau nei vien tik tai tiltas tarp reguliuojamų nacionalinių rinkų. Na ir galiausiai dėl procedūrų, dėl etapų. Čia yra trečio ramščio sutarimai, bet ir kai kuriais atvejais ir antro ramščio um, dėrybos yra vykdomas žingsnis po žingsnio etapais. Tai yra plačių užmojų požiūris, aišku, reikia aiškiai realiai real, realistiškai apibriežti tuos etapus. Dabar kalbėsiu apie ES ir JAV sutarimus. Galime palyginti situaciją prieš ir po, kas pasikeitė, palyginti su status quo, kas buvo anksčiau. Taip atsiprašau, skaidrės nepakeičiau. Taigi, su JAV valstybės narės uh, um, dirba su partnerė, kuri laikosi nuoseklios um, strategijos, um, dar pradėtos nuo 92 metų dėrybų su Niderlandais. Tai reiškia, kad buvo panaikinti apribojimai teisių, galimybės atvertos avialinijoms bendradarbiauti ir siekti naudos vartotojams taip pat. Taigi, valstybės narės iš esmės per tą laiką susidėrėjo dėl panašių sutarimų su JAF, išskyrus Junktinė karalystė, kuri stengiasi siekti gilesnės e, rinkos per didesnį dereguliavimą ir tai, kad negauta investicinių teisų, daugiau netgi derantis ES lygmenių, dauguma vali, suinteresuotų šalių nusprendė, kad OAA neturi didesnės vertės ES pusiai. Bet naujasis susitarimas iš tikrųjų garantavo didesnės teises ES avialinijoms. Taigi investicijų srityje yra liberalizavimo. JAF administracija norėjo liberalizuoti investicijas, tačiau negalėjo įtikinti kongreso pakeisti JAF taisyklės nusavybės srityje. Tačiau JAF registruotos avialinijos sutiko, kad trečių šalių uh, Mm, avialinijos vežėjai um, būtų pripažįstami, kai tai yra ES registruoti vežėjai um, su didesnėmis teisėmis. Ir tai leido išplėtoti platesnius um, tinklus, tai uh, ES ir JAV. Taip pat dar naujovė būtų jungtinis komitetas, tokia administracinė forma, kurios anksčiau oro mm, transporto transporto srityje nebuvo. Šis bendras SIF komitetas sutikinėja ir, ir yra labai svarbus mechanizmas kadangi leidžia pagerinti politikos formavimą ir įgyvendinimą ir sustiprinti pasitikėjimą reguliavimo baze. Čia mes kalbame iš tikrųjų apie didžiausią oro tra transporto rinką pasaulyje. Mm, jeigu ir toliau būtų dvišalių pagrindų reguliuojami visi santykiai, tai būtų žingsnis atgal. Iš tikrųjų, susitarimas yra pakankamai sudėtingas, bet aš dabar norėčiau ir apie Kanados sutarimą pakalbėti. Čia yra daug panašumų, bet ir daug skirtumų palyginti su sutarimu susitarimų su JAV. Kanados atveju status kvo, prieš sutarimą buvo visiškai kitoks. Trešdalis valstybių narių iš viso neturėjo sutarimų, sutarimai 18 valstybių narių, kurios turėjo sutarimus, buvo labai fragmentuoti ir eismo teisės buvo kai, kai kurios liberalios, kai kurios vidutiniškai liberalios dėl prieigos prie rinkų. 13 valstybių narių sutarimai buvo tikrai gan riboti ir apimtis buvo ribojamos ir dalyvavimas rinkoje buvo ribojamas. Tai kai po truputėlį buvo žengiama liberalizacijos e, keliu ir dabartinė ta e, žyra dangaus politika po truputėlį judėjo į priekį, bet tai buvo gan ribota dar irgi politika. Kanada taiko gan e, griežtą politiką, riboja penktos laisvės teises Šiaurės Amerikoje ir tomis aplinkybėmis galima pridėtinė vertė dėrybų tarp ES ir Kanados buvo didelė. 2009 metų sutarimą sprendimas iš tikrųjų labai didelio poveikio turėjo eismo teisų srityje. Štai matome labai aiškiai situaciją, matote m, mm, tik dvi paskutinės kategorijos nepasikeitė, o pavyzdžiui tiesioginės paslaugos, kurios anksčiau buvo labai ribojamos, pagal dvišalius sutarimus dabar yra visiškai liberalizuotos, vis tik tai kaip um, aš savo e, briefingo dokumente pristatau informaciją, um, ES Kanados apimtis nėra tokios didelės kaip ES JAV, taigi ES Kanados susitarimas taip pat numato tam tikrus etapus, bet čia man atrodo, kad yra tam tikrų problemų su prielaidomis, kurios daromos tekste, palyginti su priedais. Kanada, aišku, turi paskatų mažinti kontrolę investicijoms iš ES pagal penktą teisę. Um, ir yra Aišku, um, su Junktinė karalystė ir Vokietija jau nevaržomos teisės uh, Kanadai. Vis tik tai uh, palyginti su JAV uh, tai čia būtų daugiau naudos ES. Ir dabar palyginus abu OAA, um, reikia įvertinti ekonominę situaciją ir Kanada ir JAV, man atrodo, turi aiškių paskatų judėti į tolesnius etapus. Dabar kas gali būti toliau, kaip būtų galima mm, paskatinti bendrai oro suteikimo paslaugų sektorių. E, svarbu būtų santykiai tarp Šiaurės Amerikos ir Šiaurės Atlanto, sprendžiami klausimai, reikėtų liberalizavimo, spręsti kokybės kontrolės elementus ir aišku, kad tai e, oro transportas yra labai svarbi e, bendra svarbus bendras gėris, kurį reikia užtikrinti ir pagrindinis tikslas galėtų būti dėrėtis dėl klasikinių išimčių pas, oro pasiekimo paslaugoms, kad aviacijos investuotojai turėtų tokias pačias galimybės kaip ir kitų sektorių. Na, Aš suprantu, kad klausimai bus vėliau pateikiami, tai dabar tik tai pabaigai noriu pasakyti, kad per dėrybą su Kanada ir JAV paaiškėjo, kad siekiama tų pačių tikslų ir tvarkaraštis yra panašus. Um, nors, aišku, buvo vykdomos dvišalės atskiros dėrybos, bet ES išlaikė tokias pačias politikos linijas. Vis tik tai, aišku, yra skirtumų ir tekste, ir, ir bendrose nuostatose susitarimų, ir tie skirtumai kai kuriais atvejais yra labai dideli. Taigi klausimas būtų toks, ar ES mandatas turėtų būti apibrieštas pagal bendrus bazinius elementus, bazinius demokratinius kriterijus ir ar ES lygmens mandatas turėtų būti formuojamas atskirai kiekvienu atveju individualiai, ar turėtų būti bendras visiems atvejams. Na, o dabar ačiū už Jūsų dėmesį, mano kolegos pristatys savo pasisakymus. Much, uh, we'll... Dėkoju ponui Vandenstein, išklausysime visų pranešimų ir tada pateiksime klausimų. Ačiū, kad laikėtės jums duoto laiko limito. Dabar ponas Klot Propst. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Europos parlamentui, kad pakvietėte mane pristatyti šią ataskaitą. Šį rytą pabandžiau pagalvoti, kai parlamentas ir paprašė, kokia yra sudarytų sutarimų pridėtinė vertė. Tam aš Mm, ieškau kriterijų, kuriais galėčiau pasiremti ir nusprendžiau, kad mm, komisija per pirmą komunikatą, kurį padarė 2002 metais po Teisingumo teismo sprendimų, pati nusprendė užsibriežti tam tikrų tikslų. Štai matote skaidrėje tuos tikslus, mm, neversiu aš jų, šie tikslai nebuvo pakeisti po to, tai aš manau, kad tai yra puikus išeities taškas vertinti, ar sudaryti susitarimai tikrai įvykdė tuos tikslus ir davė laukiamos pridėtinės vertės. Taigi, pirmasis tikslas mm, juridinio pobūdžio buvo. Mm, išsiaiškinti ar, ar sudaryti susitarimai tikrai leido pagerinti situaciją, palyginti su dvišaliais susitarimais, pasiremiant bendrijos teisės nuostatomas. Tai taip, 55 yra horizontalų sutarimai sudaryti su trečiosiomis šalimis, tie sutarimai. Mm, dabar nauji susitarimai pakeitė visus tos sutarimus su šalimis partnerėmis ir, ir tai buvo tikrai labai efektyvi priemonė, kuri labai puikiai veikia. Vienintelė problema, aišku, įprastinė problema oro paslaugų srityje, kad višaliai sutarimai gali būti sudaryti tik tai su tais, kurie nori juos sudaryti. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, sutariniai, jeigu dėrėsi dėl sutarimo, kuri nenori, su šalimi, kuri nenori to sudarimo e, sudaryti, tai nieko nepasieksi. Tai aišku, labai sudėtinga kažkokias tai šalis įtikinti e, dėrėtis dėl kažko, jeigu yra dirbama tik tai dvišalių pagrindų. Reikia kažkokiu tai įtakos spaudimo priemonių. E, problema, kad kai kurios valstybės narės galvoja, kad e, jeigu kažkokia tai jų bendrovė aiškiai gauna naudos iš to susitarimo, tai ji būtinai turi fiziškai būti jų teritorijai. Bet aišku, kad ne visuomet tai yra taip paprasta. Taigi, horizontalų susitarimai leidžia suderinti valstybių narių dvišalius sutarimus su bendrijos teise ir mm, leidžia mm, maksimaliai išnaudoti bendros rinkos mm, vertę. Dabar antras tikslas kaip komisija norėjo kad būtų e, bendra politika paremta tarptautiniais principais, kad būtų galima sukurti palankęs sąlygas oro susikimo paslaugoms plėtotis ir kapitalų laisvai judėti um, oro transporto srityje. Mm, tai aišku, čia būtų du tokie elementai, vertinant visų pirma, ar sudaryti sutarimai paskatino oro paslaugų plėtotę, nuo to aš ir pradėsiu. Ir čia galima pasakyti, kad, na, iš esmės, iš tikrųjų būtų sunku rasti aiškiai tokius įrodymus, kurie parodytų, kad tikrai tie sutarimai sudaryti su trečiosiomis šalimis, kad e, realiai leido e, toms oro paslaugoms greičiau plėtotis nei tos tais atvejais, kur nėra tų sustarimų sudaryta. Turiu pasakyti, kad dokumentuose, kurie yra paskelbti, išplatinti parlamento sekretoriato, bandyta palyginti skirtingas šalis su panašiomis rinkomis ir pažiūrėti, ar tikrai ten rinka e, su bendrijos partneriais greičiau plėtosi nei kitais atvejais, bet tokio aiškaus atsakymo nėra, kad leistų jūs pasakyti, kad taip tikrai taip ir buvo, tos rinkos greičiau plėtojosi. Yra tik tai vienas toks konkretus atvejis, ypatingas atvejis Maroko. Bet čia m, mm, transporto m, mm, augimas su Maroku yra kitoks. Čia, aišku, viskas sėtina su Maroko vyriausybės pastangomis liberalizuoti savo oro paslaugas ir ypač užsakomasias paslaugas. E, toliau komisija yra paskelbus visą nesnį komunikatą, kur ji sako, kad uh, Bos mm, ir kompanijai pas, pavestas tyrimas, aiškiai tai rodo, aš nežinau, tiek um, sudėtinga visą tą struktūrą yra išanalizuoti, kad išvadas padaryti būtų pernelyg uh, sudėtinga mm, kaip palyginti situaciją su kitomis šalimis, kurios nesudariusios susitarimų su bendryje, iš tikrųjų, pernelik sudėtinga. Uh, Bet, pavyzdžiui, kolega kalbėjo apie e, Kanadą ir JAV, bet e, kitais atvejais iš tikrųjų reikia kalbėti apie tai, susitarimai e, suteikia, atveria naujų teisų sritį, tačiau ar tos teisės realiai yra panaudotos, čia yra kitas klausimas. Turiu štai tokių skaičių iš Eurostato, pavyzdžiui, kurie tikrai neįrodo nieko Pavyzdžiui, kad paslaugos iš Europos oro uostų į tam tikras paskirties šalis daug plėčiau, daug, daug greičiau išaugo nei, pavyzdžiui, paslaugos į kitą šalį, kuri nėra sudariusi sutarimų su bendryje. Uh, Dabar ar investicijos auga, ar palengvėjo kapitalui prieiga prie tų paslaugų, kai ponas Fondensteinin kalbėjo su Kanada, su JAV, mm, taip nebuvo. Taip, su Kanada yra kitokia sistema, čia mm, galima e, numatyti, pavyzdžiui, abipusiškas tokias investicijas į avialinijas. Uh, um, Kanada vis tik tai sako, kad, na, ne, jie nedarys taip. Yra kitas sutarimas su Gruzija, pažiūrėjau, Jordanija, su Maroku, su Moldova sudaryti sutarimai, tačiau nėra kokių tai konkrečių nuostatų uh, numatytų, kad būtų um, abipusiškos investicijos. Uh, Viskas yra daroma atskirai, kiekvienu individualiu atveju ir aišku yra jungtinis komitetas. Vienintelis toks ypatingas atvejis, kur realiai yra atverta galimybė kapitalui judėti, tai būtų Europos e, bendros civilinės aviacijos erdvės su Balkanais, bet tai yra ypatingas atvejs, aišku, nes tai yra um, vieningo ramščio sutarimas, kaip kad mes jį vadiname, tai yra panašus sutarimui su Šveicarija, kur irgi rezultatai yra panašus, kur yra du ramščiai e, su Norvegija ir Islandija, pavyzdžiui. Tai yra tarsi valstybės, kurios uh, tarsi siekia narystės ir todėl tai yra situacija kiek kitokia. Toliau dėl investicijų. Na, man atrodo, tikrai skaičiais nieko neįrodysi šiuo atveju. Dabar dėl trečio tikslo, dėl konkurencijos plėtojimo. Čia visi sutarimai taip, bendrijos sudaryti e, suteikia papildomų teisių Atitinkamos nuostatos yra dėl tarifų, dėl apimčių, dėl paslaugų punktų, kas leidžia plėtoti konkurenciją. Tačiau vėlgi problema yra tokia, kad sutarimai yra sudaryti su liberaliais partneriais, kur jau ir taip daug maž viskas buvo kaip ir garantuota per dvišalius sutarimus. Tai jeigu realiai būtų norima plėtoti konkurenciją, tai manau reikėtų galvoti, kaip susidarėti dėl tokių pačių sutarimų su mažiau liberaliomis valstybėmis, su kuriamis nėra dvišalių sutarimų. Toliau, dėl kitų nuostatų, kurios būtų susijusi su konkurencija, sakyčiau, kad, na, išskyrus sutarimą su Balkanų šalimis, apie kurį tik ką kalbėjau, uh, kurios nori būti panašios į ES valstybės narės, nori, kaip galima labiau integruotis ir čia stengiasi perimti visas nuostatas ir konkurencijos nuostatas taip pat. Um, kiti susitarimai labai menkai turi panašių nuostatų. Taip. Yra gal viena kita nuosta, kur pasakyta, kad taip, konkurencija svarbi ir mes bendradarbiausime. Tai bet tik tai tiek. Nėra konkrečių nuostatų, kurios leistų žengti dar toliau žingsnį į priekį, kur būtų pasakyta, ką daryti, jeigu yra kažkokių tai ginčių, jeigu yra kažkokių problemų ir taip toliau. Tai sunku būtų pasakyti, ar tokie sustarimai realiai gali paskatinti konkurenciją oro susiekimo paslaugų srityje. Dabar ketvirtas tikslas susijęs su mm, teisinių nuostų vienodinimu, konvergencija. Na, mes tengiamės įtikinti valstybės narės ne tik tai pateik, pakeisti eismo reglamentavimo taisyklės, bet ir prisiderinti prie bendrijos nuostatų. Ir jūs girdėjote, pavyzdžiui, apie sutarimus e, su pagrindiniais partneriais, kur yra nuostos dėl saugumo, saugos Tai standartinės nuostatos, kurios egzistuoja jau daugelį metų dvišalės sustarimuose, taigi šie nauji sustarimai nieko čia naujo neįneša, e, bet kokiu atveju tos valstybės narės, e, tos, tos valstybės daug mažiau laikosi e, tokių nuostatų, kurios yra panašios į bendrijos nuostatas, aišku, tai amerikiečiai, kanadiečiai, brazilai, visi jie siekia um, taisyklių suvienodinimo, bet tai yra procesas, kuris na, kurio aš nesiečiau su dabar sudarytų susitarimu mm, buvimu. Toliau yra dar, aišku, perinamo laikotarpio tam tikrų nuostatų, kai, kai yra artėjama prie bendrijos nuostatų, pavyzdžiui, papildomų teisų suteikimas, penktoji laisvė, tarkim, kabotažas, pažanga, siekiant taisyklių suvienodinimo su bendrijos taisyklėmis. Čia, sakyčiau, Tai, tai yra pernama laikotarpio procesai, kurie yra pakankamai sudėtingi. Norint gauti papildomų teisių, aišku, vis tiek reikės, kad komisija vienu ar kitu metu turės įvertinti, ar iš tikrųjų yra prisiderinta prie bendrijos teisės nuostatų ir ar, ar jau galima tas tiesą suteikti, bet aišku, tas procesas yra pakankamai sudėtingas ir um, oro susikimo paslaugų srityje tai labai sunku yra vertinti. Čia aišku, turint omenyje, kokia tai sudėtingas rytis, tai reikėtų siekti taisyklių suvienodinimo. Vienintelis gal toks mm, ypatingas atvejis, kaip aš jau minėjau, būtų su Balkanų šalimis, kur taisyklės mm, praktiškai yra suvienodintos, bet aišku, jos siekia mm, bendradarbiavimo, labai glaudos bendradarbiavimo su ES, oro saugos rytyje, tai čia viskas yra aišku, tos valstybės yra aiškiai apsisprendusios. Uh, Na ir paskutinė problema būtų e, valstybių yra reikalaujama, kad jos priderintų savo taisyklės prie bendrijos taisyklių, tačiau joms nepaaiškinama, kaip jos turėtų tai padaryti. E, taigi, vals, iš tų valstybių yra reikalaujama, pažiūrėjau, laikytis bendrijos taisyklių saugumo srityje, Tačiau reikia, aišku, kalbėti apie komisijos ir esos e, įgaliojimus šiuo atveju ir, ir um, tarkim, kaip išsireikalauti, kad tos valstybės laikytųsi bendrijos saugumo taisyklių, jeigu tos valstybės nesutinka pripažinti, kad komisija ir esa e, yra kompetitingos uh, e, sertifikuoti jų lėktuvus. Uh, Tai tas tikslas, kur, kurio siekiame, tai susitarimai su, su visa eile um, taisyklių, kurių turėtų laikytis tos valstybės, nėra visiškai. Um, Aišku čia viskas, nes nėra visiškai aišku, ką tos valstybės turėtų taikyti, kokias iš tų bendrijos taisyklių turi perkelti. Na ir išvados, aišku, horizontalios sutartys turėjo naudos, e, bet norint paskatinti kapitalo laisvą judėjimą, e, reikėtų vis tik tai užsitikrinti, kad valstybės narės net taikytų apribojimų, pažiūrėjau, dėl e, vežėjų steigimosi e, teisės, kad būtinai jie turi būti laikomi jų vežėjas. Ir man atrodo, dėl Balkanų valstybių tai vienintelė problema yra, kad perinamo laiko tarp mechanizmas yra pernelyg sudėtingas ir iš esmės jis stabdo pažangą taisyklių vienodinimo srityje, ypač saugumo, pavyzdžiui, oro paslaugų saugumo srityje, kur kai kurios valstybės nori jau būti laikomas asimiliuotis privilegijuotomis valstybėmis narėmis, bet iš jų vis tiek dar reikalavimą, kad jos dar palauktų, kol bus visos kitos taisyklės perkeltos ir taip toliau. Ir tai iš, iš esmės tai stabdo pažangą. Daryčiau išvadą, kad tos sutartis pakankamai mažai duoda naudos palyginti su galiojusiamis e, sutartimis ir uh, manau, kad e, svarbiausia būtų, kad komisija ES sugebėtų dėrėtis su mažiau liberaliomis valstybėmis. Bet aišku, problema yra, kad tos valstybės e, riboja patekimą į rinką, paslaugų teikimo laisvę ir taip toliau. Tai klausimas būtų tada, kai paskui um, bendrija paskirstytų teises tarp įvairių oro e, paslaugų operatorių. Uh, Ir problema yra ta, kad tos valstybės, na, nelabai linkusios yra dėrėtis su ES. Tai klausimas būtų, kaip tada pasiekti tų tikslų, kuriuos užsibrėžė ES. Gal reikėtų ieškoti kažkokios kitokios sistemos, ne dvi šalių pagrindų dėrėtis. Gal reikėtų galvoti, pavyzdžiui, apie m, mm, tai, kad dėl oro sutikimo paslaugų būtų derna, deramasi bendrame kontekste, pavyzdžiui, kuomet yra sudaromi dvišaliai susitarimai dėl įvairių ekonomikos sektorių, kad tuomet tos šalis bijotų, kad jos praras kažką, tai jeigu nesusidėrės, pavyzdžiui, dėl oro paslaugų. Ačiū. Ačiū. Toliau kalbės ponas Atar Hussein Khan. Jis yra Europos oro linijų bendrovių asociacijos laikinasis generalinis sekretorius. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, gerbiami Europos parlamento transporto komiteto nariai. Labai džiaugiuosi galėdamas čia su jumis pasidalinti E, Europos oro bendrovių asociacijos nuomonę apie Europos oro transporto politiką. Savo pranešimą pavadinome Sugražinkime Europą į. Pažymėkime vėl Europos žemėlapyje, taigi mes, aš kalbėsiu dabar apie e, Europos oro linijų sektorių Kodėlgi kalbu apie tai svarbėti? Europos e, transporto sektorius e, per dieną prie Europos ekonomikos prisideda 365 milijardais eurų. Šiame sektoriuje dirba 5,1 milijardo, milijono žmonių. Bet jeigu paskaičiuotume ir kitas pagalbinės paslaugas, tai tame sektoriuje dirbančių žmonių būtų 89 milijonai ir oro linijų bendrovės per metus perveža maždaug 790 milijonų e, keleivių, taigi e, šis sektorius yra labai svarbi Europos ekonomikos dalis. Šios skaidrės viduryje matote, kad svarb, svarbiausias dalykas yra galimybė keliauti per pagrindinius transporto mastu, mazgus. E, čia kalbu ir apie keliaivius, ir apie prekes. Ir matote, kad tas daugiklio e, poveikis yra labai aiškus ir akivaizdu, kad būtini transporto mazgai, kurie susijėtų skirtingus žemynus. Taip pat reikėtų pasakyti, kad maždaug 30-35 procentai Europos e, piliečių į savo galutinį kelionės tikslą keliauja su persėdimu. Ir turiu pasakyti, kad Europos oro vežėjai e, sukūrė daug, keturis kartus daugiau darbo vietų nei užsienio vežėjai. Taigi jie Europos ekonomikai daro didelį įtaką. Šiek tiek papasakosiu apie tai, kaip kit, kitose pasaulio regionuose žiūrima į Europos e, oro vežėjus. Mes sakėme, kad reikia transporto mazgų, kad būtų galima e, konkuruoti pasauliniu mastu. Matome, kad yra tų mazgų kitose žemynuose ir jeigu palygintume Pietų Ameriką ir Indiją, skaičiai yra panašus, bet Europa pagal investicijas gana smarkiai atsilieka ir apie tai reikėtų pagalvoti, kad sustiprintume savo e, tarptautinės konkurencinės pozicijas. Dabar šiek tiek daugiau detalių. Ką reikėtų daryti, kad e, sukurtume iš, išsame nuoseklę Europos transporto politiką. Reikia visų pirma susitvarkyti Europos viduje. Neverta dėrėtis dėl įvairių liberalių susitarimų tarptautinių lygių, apie kuriuos kalbėjo ankstesni pranešiai nesutvarkius situacijos Europoje. Europos transporto, e, oro transporto m, mm, pramonė yra labiausiai suvaržyta, labiau suvaržyta nei e, kitur pasaulyje. Žinoma, reikia tam tikrų taisyklių, e, šiam sektoriui mes turime tų taisyklių, pavyzdžiui, dėl valstybės pagalbos, bet jos ne visada yra įgyvendinamos ir dėl to yra destabilizuojama konkurencinė aplinka Europoje. Taip pat reikia veiksmingos infrastruktūros. Aš kalbu apie infrastruktūrą žemėje, tačiau labai svarbi yra ir um, atviro dangaus infrastruktūra ore. Ir taip pat reikėtų galvoti apie pasaulinius e, klausimus. Ir vienas svarbiausių dalykų yra Europos oro, sektoriaus, oro transporto sektoriaus įtraukimas į ETS sistemą ir tai bus daroma pasauliniu įkao lygiu. Taigi, kuo turėtų būti grindžiama mūsų politika. Ji turi būti grindžiama aiškiais verslo argumentais. Ir prieš mane kalbėjęs kolega labai aiškiai parodė, kad daugelis tarptautinių susitarimų nedavė tokios naudos, kokios buvo tikimasi ir net, net padėjo tiek, kiek buvo tikėtasi. Taigi mes turime labai kritiškai vertinti tuos susitarimus. Taip pat turime didinti Europos konkurencingumą, tai jau minėjau, bet taip pat turime suprasti, kad ne, negalimas e, visiems tinkantis E, susitarimas oro transporto srityje, tai yra susitarimas tarp Europos ir kitų šalių. Mes turime būti kūrybingi ir turime sugebėti prisitaikyti prie e, kiekvienos potencialios trečiosios šalies rinkos specifikos. Ne, nėra vieno recepto, kuris galiotų visiems. Keletas kriterijų, kuriais mūsų nuomonė reikėtų vadovautis. Turime sukurti vienodas konkurencinės sąlygas tarptautiniu lygiu. Kaip jau sakiau, reikia atlikti e, objektyvę praeities analizę ir prieš mane kalbėjęs kolega apie tai puikiai pakalbėjo. Taip pat reikia galvoti apie taisyklių suvienodinimą ir derinimą. Taip pat reikia atsižvelgti ir į aplinką, keleivių teises, saugą ir saugumą. E, į šias rytis taip pat reikia gilintis, kaip jau sakiau, reikia būti kūrybingiems, nėra vieno recepto tinkančio visiems, taip pat reikėtų galvoti apie naujo tipo susitarimus su ne ES šalimis. Tais atvejais, kai e, tokie susitarimai Europos ekonomikai neduoda akivaizdžios naudos ir tos susitarimus reikėtų sudaryti dvišalių regioninių reikalo lygių. Ir galiausiai reikėtų labai aiškiai nustatyti, e, atsakomybę ir nuosavybės, liberalizuoti nuosavybę ir kontrolę. Jei pažvelgtume į ES ir JAV, e, dvišalių sutarimą matome, kad Europos įmonėse leidžiama 49 e, procentais investuoti užsieniečiams, JAV bendrovėse tas, ta riba yra 25 procentai. Taigi mes turėtume viską labai kritiškai įvertyti artimiausioje ateityje. Antras svarbus kriterijus - sąžininga kon konkurencija. Norėčiau dabar trumpai papasakoti, kaip mūsų nuomonė reikėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją sustarimuose tarp es ir nees šalių. Reikėtų nepriklausomų institucijų, nepri... kurios prižiūrėtų konkurenciją, reikia valstybės pagalba kontroliuojančių institucijų, Taip pat turi būti atsižvelgiama į vairių paslaugų teikėjų nu, nuosavybę ir atsakomybę. Taip pat turi būti e, nustatyti skaidrumo reikalavimai tarifams, e, turi būti taip pat e, nediskriminuojama prieiga prie paslaugų. Taigi tiek būtų pastabų, kurias norėjau pateikti. Lauksiu jūsų klausimų ir žinoma esu pasirengęs diskutuoti su šio parlamento pranešėju, ponu Marinesku. Ačiū. Dėkoju ponui Kanui. Ar bus norinčių pateikti klausimų? Pirmiausia, EPP vardu ponas Kun vadovausimės frakcijų pasisakymo tvarka. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjams, ponui Fonensteinin, ponui Propstui, ponui Kanui. Iš tikrųjų buvo įdomu išgirsti apie tas kompleksinės labai problemas. Ir manyčiau, keturi pagrindiniai aspektai čia yra minėtini. Uh, Buvo kalbėta apie JAV, ES ir Kanados ES um, oro susikimo paslaugų sustarimus, bet taip pat dar, aišku, reikia turėti galvoje ir um, bendrą Europos dangų e, ir, ir kitus projektus, e, kur bandėme lyg žengti pirmin, bet nieko nepavyko, tai, pavyzdžiui, funkciniai oro erdvės blokai. Aviacijos saugumas e, mums irgi labai aktualus visiems ir ypač kalbant apie skiščius ir jų turėjimą su savimi skrydžių metu, pažiūrėjau, ir tarp žemyninėse skrydžiuose. Na ir kalbant apie valstybės narės, tai tikrai daugeliu atžvilgiu esame dar smarkiai atsilikę ir augimo potencialas tikrai nemažas. Minėjote milijardo eurų apyvartą kasdien padaroma darbo vietas sukūriamas. Visa tai yra galimybės, kurių negalime išleisti ir iš rankų ir Europos Sąjungoje. Turime jomis pasinaudoti. Tarp didžiųjų prekybos vietų Šiaurės Amerikoje, Kanadoje ir Pietričių Azijoje e, vyksta susisiekimas dažniausiai per Dubajų Labai gaila dėl to ir dabar kalbant apie priekybą, mano ir klausimas būtų dėl tų laisvųjų priekybos zonų, dėl kurių sutarusios JAF ir ES, ar dėl kurių tarėsi, kokį poveikį šiai sričiai turėtų visi šie dalykai. Aišku, ETS taršos leidimai yra ginčytinas dalykas, ginčytinas klausimas. Kiek čia pažengta į priekį, ar įmanoma apskritai būtų pasibaigus tų, tų taršos leidimų galiojimo tvarką, ar, ar įmanoma vis dėlto pasiekti būtų tikslų ir toliau ir kaip pasaulio prekybos organizacija žiūri į tas darybas, kurias mes dvišalių pagrindų dabar vykdome. Dėl infrastruktūros jau užsiminiau, dėl CEF, infrastruktūros tinklų priemonės ir dar dėl didžiųjų transporto mazgų. Mūsų didieji oro uostai čia vaidina tam tikrą vaidmenį ir mm, negalime jų tokio vaidmens atsisakyti. Ir infrastruktūros prasme visi pagerinimai iš tikrųjų uh, ar tai būtų sausumos susisiekimas, ar aviacija, ar, ar, ar kitos rytis. Visi tie infrastruktūros plėtros projektai turėtų būti naudingi taip pat ir, ir darbuotojams tos ryties ir pastarnauti jiems. Ponas Alkatravi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir kalbėtojams, pranešėjams už tikrai labai įdomius pristatymus, kurie aišku gal nenuskambėjo taip jau palankiai mūsų atžvilgių. Lūkesčiai panašu, kad nebuvo išpildyti, kurių turėta ir aš tiesą pasakius nelabai ir tikėjau tuo, kad e, tie milijardai eurų pelno bus pasiekti, apie kurios kalbėjo komisija savo poveikio vertinimuose. Bet taip pat kelčiau klausimą ir dėl to, ar, ar bendra ta mūsų ištikusi finansų ir ekonomikos krizė, jau keletą metų mus veikianti, m, mm, nedaro irgi įtakos ir ar ne per anksti galbūt čia daryti tas išvadas visas. Kita pastaba dėl reguliavimo suderinimo. Tai aišku labai svarbi sfera ir visiškai su jumis sutinku, kad dar reikia daug ką nuveikti, Ir turiu galvoje čia taip pat ir tuos didžiulius skirtumus, pavyzdžiui, atlyginimų ir, ir kitų su darbo sąlygomis susijusių dalykų. Nes, nes čia vienoje mūsų ar bendroje oro erdvėje tikrai dar yra labai nemažų skirtumų, dar kas su reguliavimu irgi susiję. Uh, tai santykiai su trečiosiomis šalimis. Kaip įsivaizduotumėte, ką turėtumėm mes čia toliau daryti, kokiais atskaitos taškais pasiremti, kad atsispirtumėm šiek tiek ir žengtumėm pirmin. Na, o taip pat ir pačios aviacijos bendrovės vaidina čia tam tikrą vaidmenį, nes jos jungiasi vis labiau į vairius alijansus, tas yra labai populiaru ir gali būti įvairių sustarimų ir čia, tos alijansuose. Tai gal imkime ir tai pavyzdžių. Pavyzdžiui, žinau, kad šiuo metu alijansai derasi dėl Europos taršos leidimų priekybos sistemos ir norima užimti tam tikrą bendrą poziciją tais klausimais. Tai ar tokių diskusijų galima aptikti ir, ir, ir kitose sferose, mano klausimas būtų. Na, o dar dėl e, paramos mechanizmų, tai įdomu, įdomu būtų išgirsti apie transporto mazgų situaciją vidurio, tarkime, rytų regione ir, ir apie ryšius tų mazgų su įmonėmis, kurios renkasi būtent tas vietas. Taigi, kaip visą tai susijęs su valstybinė parama. Pone Maisner, ačiū visiems pranešėjams, iš tiesų buvo įdomu jūsų klausytis. Na ir tikrai mūsų ne viskas, mūsų ne viskas nudžiugino, ponas Kadravė štai paminėjo tą faktą, kad buvo žadėti milijardai eurų pelnų, o, o jų taip ir nematyti iki šiol. Lūkesčiai neišsipildė. Dabar iš tikrųjų yra taip, kad nėra jokių pranašumų e, sustarimuose su trečiosiomis šalimis e, palyginti su dvišaliais susitarimais. O iš tikrųjų e, būtų gerai, kad tai būtų, nes, nes ne visada mes su dvišalių pagrindu juk turime tuos susitarimus. Taigi situacija dabar tokia, e, tokia pati prasta, vadinkime. Dėl tų prekybinių susitarimų tai tikriausiai nepavyks rasti bendro vardiklio nieko met mums. E, tai galbūt susiję viena vertus su tuo, kad JAV visuomet turėdavo šiokių tokių pranašumų palyginti su ES. Pavyzdžiui, ES 25 procentus tik tai rinkos užima, um, JAF, o JAF ES 45 procentus. Ir pamenu, kai mes su delegacija vykome į Vašingtoną, aš taip pat labai optimistiškai kalbėjau ir sakiau, galbūt um, elkimės bičiuliškiau, draugiškiau, būkime partneriai. E, ir man buvo atsakyta, nu, tai taip, galime dėrėtis, jeigu tiesiog panaikinsite draudimą skraidyti naktimis, tada viskas gerai. Bet man susidarė įspūdis, kad tai, apie ką čia kalbama, yra visiškai skirti skirtingi dalykai. Mes norime daugiau, JAV pusė taip pat nori visą laiką daugiau, negu kad yra nustatyta dabar. Ir dėl to vieninteliai mūsų komitetas buvome tie, kurie tikrai kėlėme rimtų abejonių dėl to, ar galime su, pritarti sustarimui. Vien kaip ir sakiau, dėl to fakto, kad užmame 25 procentus rinkos. Dar kita mintis jeigu JAV ir ES siektų laisvosios prekybos sustarimo, ir beje, prezidentas Obama apie tai užsiminė kažkada savo kalboje, kaip tada būtų. Na, o dėl atvejo su Kanada, tai čia galimybių lik ir išvelgčiau. Ir ponas Fonensteinen lik užsiminė irgi apie kai kurį potencialą dar, dar neišnaudotą. Čia tikrai pažangos, manau, jau ir pavyko pasiekti. Dar klausimas ponui Gan. Jūs kalbėjote apie lygės, apie vienodas sąlygas visiems ir jūsų paskutinė skaidrėje teigiama, kad reikėtų pagalvoti apie naujus sustarimų su trečiosiomis šalimis formatus, jeigu nepasiekiama naudos kitaip. Taigi, kaip galėtų jie atrodyti? Ar, ar kaip komisija galvotų, ką, ką čia galima būtų padaryti, kad e, išloštumėm iš to daugiau naudą dėl bendro Europos dangaus, tai visoms valstybėms narėms aišku, kad čia didžiulių problemų turime ir dar reikės nemažai ką nuveikti. Pone Lichtenberger. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dar grįšiu prie e, tos minties apie, apie didžiulius e, lūkesčius, apie tos e, pelno pažadus. Tai gal būtų pravartu turėti duomenis, pavyzdžiui, paskirstytus pagal šalį, kiekvieną atskirai, kad e, matytume tą bendrą vaizdą ir galėtumėm palyginti tai su tuo, apie ką kalbėjo komisija kiek anksčiau, kaip apie finansinį išlošį. Toliau dėl ES ir JAV susitarimo. Aš manyčiau, kad tam tikrą prasme gali būti labai sudėtinga pasiekti, nes praėjusios išsamesnės diskusijos metu, regi su pranešėjų ponu Kadravi, tikrai ilgai kalbėjomės apie tai, ar apskritai dar yra čia prasmės toliau dirbti, jeigu um, tvirtai laikomas jau tik to, dėl ko yra iki šiol susitarta, ar, ar verta tada dėrėtis toliau. Nes iš JAV pusės neretai matyti menkas pasiryžimas kurti tas vienodas sąlygas visiems, tas yra labai akivaizdu, todėl turėtumėm labai rimtai kelti mintį dėl to, ar verta tęsti darybas dėl tokių sustarimų, ar tęsti tą praktiką. Aišku, aš suprantu, kad tik dėl tam tikrų kritinių atvejų kalbamasi ilgai ir išsamei, nuodugniai yra viskas vertinama, bet vis dėlto ir apskritai skeptiškai galima būtų vertinti visą procesą. Toliau dėl suderinimo pasauliniu mastu, jeigu čia turėsim galvoje tokius, tokius kriterijus kaip saugumas, atlyginimai ir taip toliau ir panašiai, Europos Sąjunga čia numačiusi veikiau tokią griežtą koncepciją taikyti ir dėl saugumo, e, ir dėl atlyginimų, ir dėl darbo sąlygų numatymo ir įtvirtinimo. Ar skrydžio laikų, trukmės. Tai mm, tada labai liūdnas vaizdas susidaro pažvelgus į tuos didžiuosius kitus gigantus e, nes situacija tokia ir, ir, ir visose srityse iš tikrųjų, kur be pažvelgsi, tai nežinau, ar, ar toliau tęsti tą praktiką, kurią taikėm iki šiol, visada vadovaudamiesi tuo pačiu principu, e, neva iš to išlošime finansiškai. Nors ir visus kriterijus reikėtų kitus gal vertinti neigiamai, dabar jau tikrai į daugelį dalykų net nebekreipiamas dėmesys ir e, apsimetama, ne va čia tai duos vien tik tai naudos ir, ir viskas yra labai gerai. Pavyzdžiui, kolegija užsiminė apie tą draudimo skraidyti naktimis panaikinimą ir tokį reikalavimą. Jis buvo iškeltas kaip sąlyga, jeigu norima apskritai dėl kitų kokių nors dalykų dėrėtis. Man atrodo, kad, kad komisija tada turėtų irgi kompleksiškiau į viską žiūrėti ir ne vien tik e, vadovautis e, dolerio ženklo kriterijumi. Pone Foster. Uh, thank you, Chairman, and thank you to our guest. Ačiū pirmininkė, dėkoju mūsų šiandieniniams svečiams už tai, kad jie pateikė išsame sektoriaus apžvalgą. Prieš pateikdama savo pas, pastabas norėčiau paklausti. Gavome brošiūrą apie paslaugų sutartis, tačiau nėra pateikta išsamaus tų sutarčių sąlygo. Taigi norėčiau paklausti, kiek tų sutarčių yra. Tokia mano pirmoji pastaba. Taip pat prisimenu ankstesnės mūsų diskusijas, jas turbūt prisimena ir pirmininkas. Buvo kalbama, kad tarptautiniai susitarimai, ES paslaugų susitarimai turėjo tapti panacėjas. Buvo sakoma, kad reikia uh, atsisakyti dvišalių susitarimų. Ir aš su to vis dar sutinku. Tačiau atrodo, kad dabar visas dėmesys yra nukreiptas į JAV. Nesakau, kad nereikia nekreipti dėmesio į JAV, tai yra didžiulė rinka, tačiau reikia neužmiršti ir Brazilijos. Taip pat norėčiau sužinoti, kokia yra padėtis su e, Kinija, Rusija kalbame apie didelės rinkas, kurių svarba ateityje didės. Taigi norėčiau gauti naujausios informacijos apie na, padėtį. Žinoma, tiek informacijos, kiek galite pateikti čia. Tai kaip jau sakiau, esame gavę brošiūrą, bet norėčiau dabar plačiau pakalbėti apie ES ir JAV susitarimą Dėl jo buvo, apie jį buvo galvojama ilgai ir norėčiau paklausti, ar tikrai manoma, kad gausime dar daugiau nei gavome. Buvo puikiai padirbėta derantis dėl to susitarimo, ypač kai buvo kalbama apie nusavybę ir kontrolę. Aš pasisakau už laisvą rinką ir man nesvarbu, kam priklauso įmonės mes, Britai, turime daug įmonių visame pasaulyje, mūsų šalyje taip pat daug, daug kas investuoja. Tačiau mane labai stebina, kad JAV nustatytas e, procentas yra 24 procentai. Jūs labai daug dėmesio skiriate JAV, bet aš dabar norėčiau daugiau išgirsti apie sparčiai besivystančių šalių uh, ekonom, sparčiai besivysančios ekonomikos e, šalių rinkas. Jūs taip pat užsiminėte šiek tiek apie Kanadą, bet norėčiau išgirsti apie visą kontekstą. Apie konkurencingumą mes galime kalbėti visą dieną, galime visą dieną kalbėti apie paslaugų susitarimus, tačiau jei pažvelgtume Europ, į Europos avialinių konkurencingumą, pamatytume, kad mokesčiai pas mus dideli, mums tenka didelė našta. Pavyzdžiui, JAV susidurėme su APD e, taisykle. Taip pat visas tas samišis dėl e, priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos. Visa tai mums smarkiai trukdo. Taigi dabar vis dėlto tikimės, kad IKAO pasiūlys tokį sprendimą, kuriam visi pritars. E, bendro dangaus paketas, jūs žinote, kad aš jį labai remiu ir kai kurios valstybės narės jau prisėmė savo įsipareigojimų. To nepadarė mano šalis, bet turiu pasakyti, kad Cesar mums padės pasitelkti tokias technologijos, kurios naudojamos visame pasaulyje. Ir būtent čia tikiuosi didelės pažangos, žinau, kad komisija dirba. Dar vienas rytis. kurioje valstybės narės turi daryti e, pažangą, tai yra funkciniai oro blokai. Bet aš tikrai sutinku, kad tikrai nėra vieno visiems tinkančio recepto, reikia prisitaikyti, reikia būti atsargiems. Žinoma, mes norime standartų, tikimės tam tikrų standartų, bet neįmanoma visada trečioms šalims primesti to, ko mes norime. Reikia atidžiai laviruoti rinkoje, kad būtų teikiamas geros paslaugos. Apskritai buvo, pirmininkė, buvo puikia mintis surenkti šią diskusiją. Uh, dar yra daug neatsakytų klausimų ir dėl jų mums reikėtų daugiau informacijos. E, linkiu Jums sėkmės derantis dėl oro paslaugų susitarimų. Tiesiog reikia pasižiūrėti, kaip viskas e, klostysis toliau. Tačiau manau, kad reikia e, atkreipti dėmesį ir į tas šalis, kurias aš paminėjau. Kas kart, kai mes čia susirinkame, mes didžiąją laiko dalį skiriame JAV. Žinoma, tai yra svarbi šalis, tačiau reikėtų ir kitoms sritims skirti daugiau dėmesio, kitoms šalims skirti daugiau dėmesio. Taigi tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Udžies. Grazie Presidente. Io vorrei riprendere un concetto che ha uh, introdotto nel suo intervento oh, Said. Norėčiau pratesti mm, tą mintį, kurią paminėjo Alhadraui, iš esmės viskas sukasi apie pagrindinės sąlygas, kurios taikomos įmonių veiklai. Jei pažiūrėtumėm į mm, tą sustarimų visą pagrindą, kuris taip puikiai pristatytas, manau, kad galime aiškiai pamatyti, su kokiu kokias, su kokiamis problemomis susiduria mm, mūsų Europi, europinės įmonės investuodamos kitur. E, jos e, perkasi pakilimo nusileidimo e, tarpsnius, jos investuoja ir vis tik tai susiduria su pernyti dėliais apribojimais ir griežtomis rinkos sąlygomis. kai viską jos paskui sudėlioja savo balansę, tai e, atsiranda daug minusų. Tai aš manau, čia esmė būtų tokia, kad mm, auga nuostoliai, turtas traukiasi, o norėtųsi matyti daug aiškesnį vaizdą, kaip turėtų atrodyti ta sistema, gal jūs galėtumėte aiškiau papasakoti, pavyzdžiui, ką parlamentas galėtų padaryti šioje srityje, pavyzdžiui, santykiuose su JAV, Izraeliu, Afrikos valstybėmis ar kitomis šalimis, kad situacija pagerėtų, nes dabar, man atrodo, per medžius nematom uh, miško. Gal galėtumėm kelis tokius elementus turėti, kurie būtų pagrindiniai atsvaros taškai. Thank you. Well, that just leaves it to, to... Ačiū. Tai tada tik tai aš dar tarčiau porą žodžių, patvirtinamas tai, ką kolegos jau pasakė dėl JAV Kanados. Žinome, kad tai yra svarbu, Brazilija svarbu, bet pavyzdžiui, kas vyksta su Rusija, Kinija, Australija, Nuoja Zelandija. Čia gal tik keturios eilutės, man atrodo, tos kaitoje. Singapūras ir visos kitos tos šalis ir tai vadiname sustarimai su jumis. Junknie Arabo Emiratai. Taip, kas ten vyksta? Nes aš kaip pažiūriu į savo vietos oro uostą Manchesterį, ponė uh, Fose, žinau, tikrai labai aršiai kovoja už jį. Mm, tai man iš terminalų toks pakankamai reikšmingas vaizdas susiformuoja Mančesterėje. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėčiau kontinentinius skrydžius, mm, Virgin, man atrodo, į Floridą skrenda. O kur kitos? ETA, pavyzdžiui, Katar, Emiratai, Singapūras, Continental, amerikiečiai. Matote, kur linkstu. Nei vienos registruotos avialinijos išskyrus tą vieną maršrutą mar, Virgin avialinijų kartu kartu paėmus Junktinės karalystės situaciją, man atrodo, kad e, pernelyg tų mazgų savoka visus yra užvaldžiusi, per tą jau niekas nieko daugiau nemato. Pavyzdžiui, aš dažnai skrendu į Paryžiaus šalio degolio oro uostą ir tikrai apie jį daug kalbama, ne vien tik šią salę. Stengiuosi vengti į Heathrow, Tai čia daugiau apie tai nekalbėsiu. Frankfurtas vėlgi tą patį girdime. Tai jūsų savokos e, man rūpi, bet kitas dalykas dar, ką noriu pasakyti, pavyzdžiui, paslaugų prastėjimas, ką mes matome iš avialinių pusės. Alhadraui, ką jūs pasakėte dėl avialinių ir alijansų, pavyzdžiui, kokia yra situacija? Aš nežinau, kiek, kada jau ateis tokia diena, kai bus tik tai mes uh, Star Alianso skrydžius rezervuosime. Ta liberalizacija mm, su JAV galbūt daugiau maršrutų davė, bet tikrai uh, man atrodo, mažėja naudojamų orlaivių. Anksčiau uh, kasdien baltas lėktuvas krisdavo, pažiūrėjau, į Čikagą, o dabar 757 per Atlantą. Tu, tu, turi skristi tikrai ne pats patogiausias lėktuvas, kai turi ypač sėdėti ten galę su proletariatu, sakykim taip. Taigi, yra tas, tas liberalizavimas įvairių e, dalykų atnešęs ir pliusų ir minusų. E, atsimate, e, su JAF, kaip sakė, kaip buvo nuostabus susitarimas, koks nuostabus susitarimas. Bet jau tuo met, man atrodo, buvo Daug kas sakė, kad atrodo, kad šiandien uogienė amerikiečiams duodama, o mes tik tai laukiame, kad europiečiam gal rytoj bus uogienės. Tai dabar pažiūrėkime į tą uogienės indelį, panašu, kad jis tuščias. Na gal dar pavyks Mm, pirštu iškrapštyti kažką nuo dugno iš to uogienės indelio, kurį amerikiečiai mums šiandien mm, davė. Bet man tai atrodo, kad iš visos uogienės mums neregėt. Taigi, nežinau, gal galėtų uh, mums kažkas papasakoti, kodėl taip atsitiko, bet tai tos dėrybos atrodo tiek daug pompastikos, bet vis tik tai nepanašu, kad tikrai tiek daug būtų pasiekta, kiek buvo žadama. Tai gal kažkas galėtų tikrai pasakyti, kodėl tai buvo toks puikus susitarimas. Tai buvo tiesiog susitarimas ir tiek, man atrodo. Tai gal e, tikrai daugiau negalėčiau pasakyti apie. O šio tos, šios ataskaitos, kas įdomu, yra tai, kad panašu, kad tikrai ką mes įtarėme, tai taip ir atsitiko. Komitetas seniai įtarė, kad tie oro susiekimo paslaugų sutarimai nieko daug neduos. Nežinau, jeigu nuo A iki E būtų rašomi pažymiai tokia sistema, aš nežinau, koks tas pažymys būtų. Uh, ar A ar E, bet, na, nežinau, vargu ar C bebūtų. A tai tikrai pažymio niekas neparašytų. Nežinau, ar E jau tikrai reikėtų rašyti visiškai nepatenkinamą pažymį, bet jau to geriausia A tai tikrai nebus irgi. Na, dabar, ponia Baldvin, gal dėl to, kas buvo praeitie ir palyginti su tuo, ką mes turime dabar, man atrodo, kad komisija turėtų labai radikaliai iš naujo pamastyti apie tos dalykus. Panas Baldin. Ačiū pirmininkė, man atrodo, jūs tikrai pu pu puikiai pristatėte visą tai, ką dabar turėčiau pasakyti, bet labai džiugu, kad galime aptarti šios lausimus ir panas Marinesku um, pranešimą. Tikrai daug įdomių dalykų išsakyta. Komitete tai pabrėžia dar kartą šio komiteto suinteresuotumą dirbti šiais lausimais. Ir tas pranešimas, kurį šiandien mes aptarėme, yra tikrai įdomus. Uh, labai puikiai pristatytas e, šiandienos pranešimams, už kuriuos mes esame labai dėkingi, bet iš tikrųjų stengiamasi aptarti labai daug įvairių klausimų ir e, bendras Europos dangus ir e, taršos leidimų priekybos sistema. Bet, na, bendra tokia pastaba galbūt tokia lyg ir atrodytų, kad viskas neigiamai vertinama ir tie pasiekimai, kuriuos ES ar komisija sugebėjo užsitikrinti ir, ir ateities perspektyvos. Ir tai labai kontrastuoja su mūsų pačių komunikatu. Uh, Mm, kas iš tikrųjų yra strateginė peržiūra ir, ir tarybos išvadomis taip pat, kurios patvirtina mūsų strateginį mąstymą, nors vis dar tai yra um, projektinėje versijoje vis tik tai, um, bet palyginti su ponios Merenėskų pranešimu, ypač pavyzdžiui, 22 puslapyje yra pasakyta, kad auksinis amžius uh, Europos aviacijai praėjo jau. Ir iš esmės tai būtų liktai mm, dešimtas dešimtmetis tas aukso amžius čia įvardinamas kaip atrodo. Tai būtų labai keista, nes prisiminkime teisingumo teismo sprendimus ir atrodo, kad pasakyti, kad ES neskatina pažangiųjų pasikeitimų, o kad jie visi pasikeitimai vyksta nežiūrint ES politikos darbo. Mm, ta tai iš tikrųjų atrodytų gan keistai įvert galbūt įvertinus autorius ir UA situacija. Čia, e, cituoju iš pranešimo, kad ir sudarius sutarimus eismo duomenys yra panašus į tą situaciją, kokia yra um, ir su tomis šalimis, su kuriamis nėra sudaryti sutarimai ir iš esmės nėra duomenų, kurie parodytų, kad yra kažkokios minės skirtumo. Bet jeigu paimtumėm e, Maroką, ir man atrodo, ponia Propsti, jūs paminėjote Maroką, kur poveikis yra nulinis, tačiau reikia pasakyti, kad prieš sudarant sutarimą tarp ES ir Maroko, Maroko. Eismas su Tunisu buvo iš esmės dvigubai didesnis už eismą, su, eismą tarp ES ir Maroko, tačiau sudarius sutarimą tarp ES ir Maroko, dabar eismas daug didesnis, nuo 6,6 milijono keleivių 2006 metais išaugo 11 milijonų, keliaivių 2011 metais yra 30 procentų išaugimas eismo su Maroku, daug didesnis dabar jis yra nei eismas su turizmu. Mes galvojame, kad iš tikrųjų 3,5 milijardai eurų būtų tokios apimtis. 40 procentų eismas tarp es ir Maroko išaugo. Man atrodo, tai labai kontrastuoja su tuo, ką jūs pasakėte savo pristatymuose. Toliau dėl PPO, ką jūs sakėte, ir, ir priekybų, um, ir susitarimų derinimo. Um, iš tikrųjų, pagrindinis PPO principas yra um, palankiausios statusą turinčios valstybės principas, tai reiškia, kad jeigu kažką siūlai vienam partneriui, turi siūlyti ir kitiems. Ar dabar mm, labai keista, ypač tai, ką pasakė ponas Kan. Man atrodo, kad PPO vis tik tai yra mm, svarbus elementas, taip pat kalbant ir apie aviacijos paslaugas. Toliau dar vienas elementas, ką komisija pasakė prieš mandato patvirtinimą ir ką taryba patvirtinimo dėl to mm, auks, aukso amžiaus. Iš tikrųjų, mums reikia daugiau Europos pirmininkė, o ne mažiau Europos. Ir labai sutinku su panu Kan, kad na, negali pritaikyti modelio, kuris dėrėtų visiems. Reikia atsižvelgti į realią situaciją. Būtent esmė ir yra ta, kad jeigu sutarimas e, labai ištobulintas, tas visas auksiniais krašteliais ir nebūtinai jis turi veikti. Ir čia pirmininkė, kaip jūs ir kalbėjote, kam vis tik tai priklauso tas indelis gal svarbiausia. Uh, Susitarimas yra gyvas e, objektas, rinkos prieiga, teisės, e, nuosavybės ir kontrolės klausimai, ypač su JAV, ačiū, kad pakalbėjote apie tai, visa tai yra derinama su JAV, taip pat ir tas jungtinis komitetas dirba šio klausimo, ne, ne vienas e, parlamentaras apie tai kalbėjo. Mm, ir Toliau nežiūrint didžiulio ekonomikos nuospūkio, kaip ponas Alkadaraui paminėjo, vis tik tai derinamas sutarimas su Kanada, tai iš tikrųjų per anksti, man atrodo, sakyti, kad tie sutarimai neduos naudos, neveiks. Toliau e, dėl FTS sutarimų, laisvos priekybos erdvės sutarimų. Tai irgi labai svarbu, sąžininga konkurencija Ponas Kan apie tai kalbėjo, tai labai svarbus klausimas. Mes tik praeitą savaitę sugebėjome Montrealio oro transporto konferencijoje aptarti ir čia labai vieninga ES pozicija buvo ir mes ketiname toliau apie tai kalbėti su Persų įlanko šalimis e, dialoge, kuris mūsų dar laukia. Pirmininkė, toliau dėl situacijos dėl įvairių šalių jūs klausėte, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį tarybos išvadas, kur um, raginame pritaikyti ES atitinkamą požiūrį Turkijai, Rusijai, Indijai, ASEANui Ozeno valstybėms ir kai tik tai bus įmanoma ir Kinijai. Taigi, kai tik tai bus įmanoma, taryba ragina komisiją parengti atitinkamus požiūrius e, toms valstybėms, galbūt ne visais atvejais tai bus galima išplėtoti visapusiškas darybas, bet požiūris turėtų būti aiškus. Na ir paskui. Pabaigai e, porą procedūrinių elementų. MUF generalinis direktoratas susitiko su ponu Propstu šio darbo pradžioje, e, mes e, būtumėm e, džiaugiasi, jeigu būtumėm turėję galimybę dirbti plačiau tais klausimais su, su, su juo ir toliau. Ir kalbant apie mm, šią ataskaitą, kur pasakyta, kad komisija nesuteikia parlamentui galimybę susipažinti su šių sutarimų komitetu komitetų um, darbu, tai turiu pasakyti, kad tai yra netiesa. Tikrai komisija suteikia visus dokumentus parlamentui ir jeigu parlamentas um, formaliai užprašytų e, visos dokumentacijos iš šių e, komitetų darbo, tai mes turėtumėm e, dar, aišku, pasitikslinti, kokios yra konkrečios nuostatos ir ar valstybės, su kuriomis sudaryti tie sutarimai, sutiktų um, perduoti tokią dokumentaciją, kadangi, aišku, tai yra ne vien mums priklausant informacija, bet mes tikrai mielai pasistengtumėm padaryti viską, kas yra įmanoma. The, the is... Ačiū. Komisija išgirdo gana neigiamą ataskaitą. Taigi turi apie tai pagalvoti, kaip žinote, aš esu šunų mylėtojas, jeigu mažas šuniukas virsta dideliu šunimi, tai gerai, jei ne, tai tuo blogiau. Taigi išklausėte parlamento narių klausimų, gal ponas Vandensteiner norėtų atsakyti į tuos klausimus, kurie patenka į jo atsakomybės rytį. Pirmininkė, ačiū. Sureaguosiu į porą dalykų, kurie buvo pasakyti dėl ES ir JAV susitarimo. Pavyzdžiui, investicijų klausimas. Manau, kad jį reikia suprasti kaip taisyklių konvergencijos problemą. Aš bandžiau perteikti šią mintį. Manau, kad uh, galėtume daug ką sukonkretinti vadovaudomisi tokiu požiūriu. Reikėtų geresnio socialinio susitarimo tarp darbuotojų, ypač pilotų, dirbančių abiejose Atlanto pusėse. Susidaro paradoksas, tie e, pilotai yra tikrai geri komunikatoriai, yra aukšto lygio profesionalai ir manau, kad e, JAF ir ES dirbančių pilotų padėtis yra panaši. Nežinau, kaip reikėtų spręsti šią problemą, bet jeigu pilotai pradėtų matyti, suprasti, kad yra naudinga kurti, pavyzdžiui, darbų ar darbuotojų tarybas alijansų lygių, tai būtų žingsnis tinkama linkme. Nes reikia įtraukti pilotus į visą šį procesą. Ir manau, kad jeigu jie įsitrauktų, tai tada būtų daug lengviau į, įveikti politinės kliūtis kylančias dėl investicijų JAV. Ir dar vienas klausimas, kurį minėjo daugelis kalbėtųjų, skaitant poną Kūnę. Tai yra ryšys tarp aviacijos ir kitų sektorių. Manau, kad dabar m, mm, prekybos dėrybos jau įgyja tam tikrą formą ir manau, kad būtų labai gerai investicijų liberalizavimo klausimą spręsti bendru lygiu, įtraukiant ir transportą. Tada mes galėtume subalansuoti liberalizavimo klausimus aviacijos ir kitose sektoriuose. Ir galbūt tai paskatintų ir juridinius pakeitimus Junktinėse Amerikos valstijose, kurių reiktų, kad būtų panaikintos kliūtis manau, kad tokių panašių sąsajų būtų galima rasti ir kitur. Pavyzdžiui, buvo minėtos problemos ir kitose šalyse. E, pavyzdžiui, buvo, ponas Props sakė, kad ir kilus problemoms reikėtų dėrėtis, galbūt nesiekti visapusiško susitarimo, bet bent jau susitarti dėl problemų. Uh, sprendimo. Ir manau, kad tikrai problemas būtų galima įveikti. Aš čia turiu galvoje kelias šalis, jų dabar neminėsiu. Turiu pasakyti, kad dabartinė padėtis tų šalių aviacijos sektoriuje ES neleidžia taikyti stiprių svertų, bet vis dėlto kai kuriais atvejais galima daryti įtaką. Taigi, pirmininkė, tiek. Ačiū, ponas Props. Oui, merci. Ačiū, pirmininkė. Buvo užduotas klausimas dėl laisvos priekybos. Uh, tarp ES ir JAF ir kaip aš bandžiau Jums papasakoti, man atrodo, dvi šalių pagrindų neįmanoma įtikinti valstybės padaryti nuolaidų, jeigu ji nenori to padaryti. Ir kaip ponė Foster sakė, taip, yra sutarimų su kai kuriomis šalimis, taip, jų nedaug, bet o kaip su Kinija, Rusija, Japonija, Koreja ir taip toliau. Tai, Ta <laughs> šalis nenori dėrėtis. Uh, Tai e, aišku, taryba gali sakyti komisijai, bandykit dėrėtis, bet jeigu jos nenori, ką gali, daryti, ką gali padaryti? Su Amerika laisvos priekybos kontekste, taip, mes galime pasakyti, mes norime to ir to, bet jeigu jie pasako, mes nenorime to, tai tada mes galime, pavyzdžiui, pasakyti, gerai, tada mes kitose sektoriuose kažko jums neduosime tada, kai turi platesnę e, ekonominius ryčius, e, e, platesnį ratą, tada gali kažką padaryti. Tai problema su dvišaliais sutarimais, su kai kuriomis šalimis, kad trūksta priemonių, trūksta priemonių, kurios būtų, kuriomis galėtum padaryti įtaką, kur, pavyzdžiui, tarkim, arbitražą galėtum užsitikrinti. Tarkim, jeigu um, pavyzdžiui, kažką susitaryti su šalim, bet matai, kad jin to nevykdo, tai kaip tada, kaip spręsti tą ginčą, reikia kažkokio arbitražo galimybių. Jeigu Europos pramonė negali atlaikyti, jeigu Europos šis ūkio sektorius negali atlaikyti konkurencijos, pavyzdžiui, tai gal reikia galvoti apie kitokius tikslus, pavyzdžiui, galbūt tada reikia galvoti apie apsaugos tikslus. Taip, aišku, atvėrimas, bet ar galima realiai tą daryti, reikia kelti tokį klausimą, tai yra problema. Toliau dėl teisinių nuostų suvienodinimo. Man atrodo, jeigu dvišalius sutarimus yra įdedamos sąlygos, nuostatos dėl, pavyzdžiui, eismo teisių, man atrodo, kad tai yra klaida. Nes yra mm, įvairių kitokių galimybių kalbėtis dėl taisyklių suvienodinimo su partneriais, e, neliečiant teismo e, teisų. Pavyzdžiui, yra su <coughs> JAV, su Kanada, Brazilija, tarkim, net ir su Kinija yra įvairių, netgi su Rusija yra kai kurių sutarimų dėl e, taisyklių suvienodinimo. Ir aišku, ne visais atvejais viskas taip jau nemokamai gali būti prieinama, bet pavyzdžiui, tarkim, aeronautikos rytyje sertifikavimas. Jeigu yra kažkokių tai problemų, tai pabandykime pasiekti, kad taisyklės, reguliuojančios teisės aktų taisyklės būtų pakankamai artimas, pakankamai vienodos, kad būtų įmanoma sertifikuoti, pavyzdžiui, lėktuvus. Ir, tarkim, tai, kad e, taisyklių suvienodinimas tai, siejamas su eismo teisėmis, tai trukdo siekti pažangos. Kai kas sako tai, bet jeigu pažiūrėtumėm į sudarytus sutarimus, na, pavyzdžiui, kai kurios valstybės sutiko, kai kurios valstybės turėjo mažai teisių, Tai taip, aišku, yra potencialių teisių, kurios galbūt buvo atvertos per sutarimus, bet ar tos specialios teisės buvo naudingos, pavyzdžiui, gal jeigu tos šalis neturėjo tų teisių, gal jum, jų, jom jų nereikia. Arba, pavyzdžiui, jeigu su JAV, arkim, tas ribojimas ar buvo naudingas. Galbūt yra tos potencialios naudos, bet ji yra tik tuo met, jeigu tos teisės yra panaudojamos, o mano skaičiai rodo, kad taip nėra. Tai Taip, ponas Baudin sako, taip, taip, bet palaukit, palaukit, su barokų pažiūrės sutarimas, ten viskas puikiai veikia, bet aš į tai atsakiau jau. Tai veikia puikiai nuo 2001 metų, nes 2001 metais Marokas nusprendė visiškai pakeisti savo aeronautikos politiką. Iki tol buvo protekcionizmas, dabar jie pasakė, na, bet, o, palaukit, bet turistų atnešami pinigai yra daug svarbiau nei Maroko um, buvusi politika ir jie vienašališkai nusprendė absoliučiai viską pakeisti taip pat ir teisų srityje. Tai čia ir yra, iš ten yra visas tas augimas. Jeigu Marokas būtų išlaikęs savo tradicinį požiūrį, jis nebūtų dėrėsis su, su Europą ir nebūtų to dvišalio sutarimo. Tai sugrįžtam tada prie pirminio klausimo. Gerai, aišku, norėti sutarimo su Kinija, bet kada mes jį turėsime? Arba su, Ru su Rusija, kada mes jį turėsime? Uh, vienu metu reikės nuspręsti, kad, na, pavyzdžiui, kada nustosi reikalauti mokesčio už skrydį virš Sibiro. E, na gerai, daug pinigų, jie gauna raflotų ir taip toliau, paskui gali kairiai dešinę tuos pinigus, bet e, palaukit, kita vertus, tai tada jie nebus PPO narės. Arba dar kažką iš jų atimkim, e, kažko neduokime, kad būtų poveikio priemonė kažkokia, tai tik tada bus tas susitarimas. O jeigu, e, jeigu sprendite į PPO kontekste, gali kreiptis ir į PPO komisiją ginčių sprendimo, kažko pasiekti. Dar Polas Baltin sakė, na, bet jūs sakote, ponia Props, jūs uh, Mm, neprileidžiate mūsų, ne, ne, nėra duodama um, jungtinio komiteto do, visą informaciją. Na, bet aš jums galiu pasakyti, kad o, aš jums jau seniai sakiau, sėskime, kalbėkime, ką mes galime jums parodyti, mes jums parodysime. Bet, nu, aišku, to negali pavadinti visiškai laisvų informacijos pateikimu, bet jeigu jūs galvojate, kad um, mes turime pateikti dokumentus, kad jūs paskui galėtumėt juos užginčyti. Man trijų mėnesių reikėjo, kad uh, galėčiau patekti uh, pas jūs į kabinetą ir gauti prieigą prie kažkurių tik tai dokumentų. Aš tikrai negaliu pavadinti to laisvą prieigą prie dokumentų. Tikrai to nėra. Na ir, o dėl mūsų ataskaitos iš tai kokios ata, išvaidos Ir dėl to ko, jungtinio komiteto informacijos, kurią man buvo leista pamatyti, tai tikrai aš negaliu pasakyti, kad tikrai yra ta mm, taisyklių suvienodinimo nauda. Ir aš tikrai negaliu duoti kitokių išvadų, jeigu aš negavau tokios dokumentacijos, kuri leistų man padaryti tokias išvadas. Ačiū. Thank you, Chairman. Um, actually quite... Ponas Kan dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai sulaukiau nemažai klausimų. Bandysiu pailiui atsakyti ir, ir tikiuosi, kad nieko nepamiršiu. Stabdykite mane ir sakykite, jeigu ką. E, ponas Kunliktai tyravosi dėl PPO konteksto ir, ir, ir ponas Baldvin iš komisijos taip pat gal panašų klausimą uždavė. Nemanau, kad, kad PPO pozicija būtų e, kalbėti taip pat apie aviacijos susitarimus. Uh, E, juk kaip tik iš prekybinių sustarimų dabar ir, ir yra išimta aviacijos rytis, jei tos sąlygos netaikomos. Galbūt galima būtų tokių pasvarstymų turėti, bet šiuo metu sakyčiau, kad geriausia yra vis dėlto toliau tęsti taip, kaip yra. E, ES ir JAV tiesiog susitartų dėl aviacijos paslaugų atskirai. Galima galbūt galvoti apie tai, kad, pavyzdžiui, ilgalaikėje perspektyvoje, po kelių dešimtmečių gal. Galbūt ir PPO jau turėtų įgaliojimus e, spręsti dėl aviacijos. Tačiau e, kol kas e, užtenka IKEO vaidmens ir iš tikrųjų ne vien tik apie saugumą ir, ir techninę veiklą yra um, kalbama jau ir dabar, tad, tad, tad galbūt jau ir, ir apie nusavybės klausimus jau būtų vėliau galima um, kalbėti toliau. Pono Kadravi klausimas. Dėl pernelik skubotų daromų išvadų. Man netrodo toks svarbus jau klausimas dėl pačių išvadų pobūdžio. Ar jos palankios ar nepalankios, tiesiog turime realiai, realistiškai vertinti tų sustarimų rezultatus. Ir man susidaro įspūdis, kad esame linkę lik viską gražiau vaizduoti, negu kad yra. Nes e, kuomet e, galvojame apie sustarimo su trečios, trečiojo. Sustarimo su trečiaja šalimi sudarimą, tai pirmiausia reikia išanalizuoti pačią susidariusią situaciją, ekonominę. Uh, padėtį, o, o ne visada tas buvo daroma bent jau iki šiol ir tam reikėtų skirti deramą dėmesį. Aišku, tos išvados nėra savaime jau, jau neįgiamos. Dabar dėl, avia, dėl alijansų aviacijos įmonių. Į tai būna įpinta labai daug komercinių interesų. Turimų vienoje ar kitoje Atlanto pusėje. Gali būti tiesiog kai kurių išimčių kažkurioje vandenino pusėje tam, kad būtų galima optimaliai išnaudoti padėtį. Nebūtinai įsivaizduočiau realiai galinčias funkcionuoti politinio pobūdžio tokias asociacijas ar alijansus, nes, nes dabar viskas vyksta tikrai komercinėje plotmėje labiau. Uh, ir, ir tokia įmonė, pavyzdžiui, kaip Manoja arba, arba galbūt į Vašingtoną iš tikrųjų galėtume ir kreiptis, jeigu iškiltų klausimų dėl ETS tam kontekste. Bet, bet patys alijansai tikrai nevaidina čia tokios svarbaus vaidmens. Toliau ponia Maisner. Dėl ateities sustarimų. Iš tikrųjų, jie tikriausiai atrod, bus labiau detalizuojami ir priderinami prie vieno konkretaus atvejo. Ir gal reiktų kūrybiškiau tiesiog pažvelgti į tuos procesus ir, ir pagalvoti apie tai, dėl kokių teisų norime dėrėtis, ar tikrai teisinga būtų, kaip kad, pavyzdžiui, minėjau, kai kurie e, nariai tokius sustarimus įtraukti su darbo teisė susijusius ar nesusijusius klausimus, kaip yra su aplinkos auginiais aspektais. Iš tikrųjų, jau dabar yra daugelis dalykų saugumai, saugumas, e, keleivių teisės, kurie yra įtraukiami derantis. Bet man atrodo, kad tikrai ateityje būsime labiau linkę visi į tokius e, individualius, e, individualiai sudaromus sustarimus dėl, dėl tam tikrų atvejų. Tikrai negalim visko temti ant vieno kurpalius. Dėl Brazilijos, Kinijos, Rusijos ir, ir kitų minėtų šalių yra Marokas, Azerbaidžianas, dar kitos. Iš tikrųjų galima daug būtų vardyti. Uh, kurios yra visiškai skirtingos šalis, e, turi tam tikrų ypatumų ir, ir dėl kai kurių galima e, gal džiaugtis, dėl kitų nelabai, e, dėl to, kas buvo susitarta. Bet politika tiesiog turėtų būti išsami ir visapimanti. Ir ponė pirmininkė, dar dėl jūsų pastebėjimų. Iš tikrųjų, nelabai turiu, galiu, galiu ką pakomentuoti ar, ar ką pakeisti dėl jūs tos neigiamos e, turėtos e, patirties. Nes minėjote, tai yra vėlinių asociacijas įvairias, kad susidūrėte su neigiamais dalykais, bet iš tikrųjų čia jau ne man spręsti. Dėl to, ponia Foster, atleiskite, ponia pirmininkė, bet noriu dar tiesiog įkreiptis į ponį, poną Propstą ir jo kolegą. Iš tikrųjų, turėtumėm vis dėlto pagalvoti apie tai, kurią linkme žengėme ir ko siekėme su tais įstarimais. Iš tikrųjų, dėl, dėl Kinijos, dėl Rusijos labai konkretų klausimą uždaviau ir, ir nebūtinai man reikia tokio tiesaus atsakymo, bet jūs, jūs sakėte, kad, kad čia viskas gal su, su pilotais irgi yra uh, susiję. Bet iš tikrųjų gal nereikia visko suvesti būtent šitai sričiai, nes taip ir nėra. Iš tikrųjų ir kongresas e, tai įpainiotas ir, ir kiti interesai. Ir man atrodo, kad e, vyksta tam tikra kova dėl valdžios. Jūs štai čia sėdite. E, generalinis direktoratas judumo irgi yra atstovaujamas, bet po šios diskusijos iš tikrųjų nelabai pasitikėčiau iš tikrųjų jūsų veikla, netgi turiu pasakyti. Todėl galbūt susimkite pagaliau ir, ir man, man visai neįdomu, su, su kuo jūs iš to direktorato sutinkate ar ne. Mums net, net tai rūpi. Mes tiesiog e, norime, kad būtų sprendžiami šitie klausimai ir jeigu yra skiriamos kelios valandos sudalyvauti komiteto posėdėje, tai norime konstruktyvių pasiūlymų, konkretyvios analizės ir, ir teigiamo to nusteikimo žengti pirminės. Aišku, dalykai yra kompleksiškai sudėtingi, aš suprantu tą, bet ką galima čia padaryti? E, tokia būtų mano galutinė mintis. Ačiū pirmininkė. Okay. čia gal nelabai dėl darbo tvarkos taisyklių pakalbėjot, bet vis dėlto, ar bus norinčių sureaguoti kaip nors? Ne, panašu. Bet priimam domin tą mintį ir pono Fonensteinen, Fonensteinen mintį. Mano patirtis kongrese yra ta, kad tikrai ten yra labai bijoma profsąjungų. Ar tai yra pačio kongreso kaltė ar klaida ar ne, irgi nežinau. Bet, bet iš dalies galima dėl to ir suprasti tai, ką sakė ponas Fonensteinin. Taigi ačiū visiems trims dabar prelegentams už pasisakymus šios dienos, ačiū už tai, kad atvykote, ačiū ir komiteto nariams. Pratesime posėdį trečią valandą, kalbėsime apie turizmo veiksmų programą. Ačiū visiems.